Okay, dear colleagues, we are going to. Uh, Kolegos, pradėkime mūsų posėdį. Prašau, parlamento narių, kurie dar stovi ir kalba, jau susėsti. Taip, vėliau dar bus daug laiko. Džiugu pasveikinti su ponu ministru Mano sveikatos apsaugos ministras iš Kroatijos atvyko mums pristatyti pirmininką Europos Sąjungai. Taigi suteiksime jums apie 10-12 minučių, kad pristatytumėte savo prioritetus artimiausiai pusiai metų su sveikatos jums klausimams. Mes nuo to iš karto pradėsime ir po to bus laiko klausimams. Poštovani prisidavajučiai, poštovani. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbėjai parlamento nariai kalbėsiu kruatų kalba, tikiuosi, yra užtikrinamas vertimas ir galėsite manęs klausytis. Taigi, dabar per maždaug 10 minučių pristatysiu trumpai mūsų prioritetus. Mes esame gana nauja valstybė narė, pirmininkavome pirmą kartą, taigi štai kokie bus mūsų prioritetai per artimiausius šešis mėnesius. mes Kroatijoje žinoma, daugiausiai dėmesio sutikime į kelias temas, kurios mums svarbiausios. Pirmiausia, pirmiausia, svarbus bus organų narystės ir transplantavimo klausimas. Kroatijoje mes turime daug patirties šioje srityje, norime pasidalinti tą patirtimį. Ir ypač kalbant apie donorystę, organų dalys norėsime pasidalinti patirtimis kitomis šalimis. Taip pat dalinsimės patirtimi ir transplantavimo srityje. Tai padės išgelbėti daug gyvybių. Kita tema, kurią norėčiau šiandien paminėti, yra labai svarbi ES. Tai yra tai, kad mūsų visuomenė sensta. Vidutiniškai per 25 procentus ES visuomenės jau yra vyresni nei 60 metų. Visi žinome, kad žmonėms senstant e, auga įvairių lygų pavojus, e, vėžinių susirgymų ir kitų. Visa tai reiškia taip pat ir didesnės išlaidas sveikatos apsaugos sistemai. Jums leidus pirmiausia, norėčiau plačiau aptarti organų transplantavimo klausimą. Kroatija prieš keletą metų pradėjome intensyviai dirbti ties transplantavimo ir donorų programomis. Daugiausia dėmesio kreipiame į donorų programas. Taip pat turime jau ir transplantavimo patirties. Prieš 40 ir 50 metų transplantavimai buvo pradėti atlikti, tačiau visuomet trūkdavo organų ir dėl to būdavo prarandamas gyvybės, nes tiesiog trukdavo donorų, trukdavo organų. Ir e, siekime sukurti programą, kuri būtų humaniška, etiška ir taip pat didinti informatumą apie tai, kad žmonės gali iš anksto pateikti sutikimą, pateikti įgaliojimą, kad mm, jų bus galima panaudoti organus. Ir kad tai gali padėti išgelbėti gyvybės. Taigi raginame pasiryšti, aukoti organus, žmonėmis jau iš anksto. Na, žinoma, neaptarsiu visų tų atvejų, nes skiriasi situacijos, kai kurie, kurie mirties atvejai gali pakengti patiems organams. Matome, kad donorystės skaičiai padvigubėjo per tą laiką ir taip pat matome, kad Kroatijoje dabar yra dvigubai daugiau organų negu ES taip pat prisijungė prie Europos Sąjungos, Kroatijoje pamatėme, kad e, ir mūsų pacientai, ir pacientas Europoje gali pasinaudoti transplantavimo tinklų teikiamą naudą. Tad ketiname per rengiamą susitikimą taip pat e, pasidalinti šią patirtimį ir taip pat didinti formatumą piliečių. Taip pat norime pasidalinti ir gydytojų patirtimi transplantavimo ir donorų srityje. Be abejo, žinoma, norime taip pat paremti ir savo šalis kaiminės, kad jos taip pat pasiryštų ir žengtų daugiau žingsnių pirmin. Yra organų, kuriuos lengvai, na, santykinai lengvai galima pakeisti dirbtiniais. Ar, pavyzdžiui, galima panaudot tam tikrus respiratorius vietoj plaučių, tačiau yra organų, kurių, kurių mašinos negali pakeisti. Ir taip pat yra vykdom tarptautinę programą. Taip pat e, prie to programa dėl gyvūnų organų transplantavimo į žmonės. Ir e, Aš pats esu dirbęs ilgai su šia programa, kartu su profesoriumi Davidu Cooperiu. Dirbome ties tais atvejais, kai organizmas atmeta tokius transplantavimo procedūras. Manau, kad jeigu mes visi kartu Europos Sąjungoje galėtume dirbti kartu, plėtoti humaniškas ir etiškas programas, ir užtikrinti, kad organų užtektų, tuomet ne, nekiltų tų atmetimo atvejų. Ir būtų galima užtikrinti, kad yra pakankamai organų visiems, kad visi organų laukiantieji galėtų juos gauti. Manau, kad turime plėtoti čia dialogą, dalis patirtimi ir išgelbėti kuo daugiau gyvybių visoje Europos Sąjungoje. Taip pat Taip pat e, ketiname šią temą kalbėti ir per seminarą konferenciją Zagrebe. Ketiname taip pat kalbėti apie tai, kad kai kurių lygų gydimo kaštai yra labai dideli. Kai kurių lygų gydimo našta, našta yra labai didelė ir labai užkrauna sveikatos apsaugos sistemą. Kila klausimas, kaip su to tvarkytis. Manome, kad reikės ateityje taikyti daugiau prevencinių atrankos programų. Čia taip pat reikia daugiau dalinti gerąją praktiką. Nes matome, kad kai kurios tokios programos nepasiteisina, o kai kurios labai pasiteisina. Pavyzdžiui, krūties vėžio programa, kai kurios kitos vėžio programos. Matome, kad tiesiog kartais trūksta susidomėjimo tomis programomis ir dėl to jos nepasiteisina, nors pačios programos, atrankos programos tiems atvejams jau naudojamos yra keliolika metų. Taip pat e, mūsų vyriausybė supranta, kokią problemą kelia karcinoma ir kiti su vėžiu susiję e, klausimai. Nebijojame, kad mūsų jau turimo patirtis gali būti naudinga ir visai Kroatijai, ir taip pat kitoms Europos šalims. Kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau gyvybių. Taip pat matome, kad komisijos pirmininkė ir už sveikatą atsakingas komisijos narys e, taip pat kalba apie kovos su vėžiu prioritetą. Tad mes tikimės, kad ir jūs, parlamentas, taip pat atkreiptų daug dėmesio į šį didžiulį, didžiulį iššūkį. Tikimės, kad jūs įdėsite daug pastangų, jog ir visuomenė labai daug dėmesio atkreiptų į šį klausimą ir būtų galima kuo geriau suprasti tai, kas vyksta ir kovoti su to, kad kuo mažiau žmonių sudurtų su karcinomomis. Ir kad būtų galima šis, šias e, vėžio formas kuo anksčiau nustatyti, kad būtų galima tai išgydyti paprastą chirurginę procedūrą, nes e, tai galima daug lengviau išgydyti ankstyvose stadijose negu vėlesnėse stadijose. Būtent todėl Kroatija nori nešti savo indėlį. Manome, kad galime pasidalinti gerąją praktiką su kitomis šalimis, nes mes esame sukūrę ankstyvos vėžio karcinomos nustatymo programą. Žinome, kad mūsų šalyse plaučių vėžys yra didžiulė problema. Dažniausiai tai būna antra arba trečia e, mirties priežastis e, mūsų šalise. Žinome, kad e, tai veikia pagal, per milijoną žmonių ir tik 15 procentų žmonių pagyja nuo plaučių karcinomos. Tačiau jeigu ši karcinoma nustatoma anksti, ją nėra sunku išgydyti. Ir būtų galima šimtų žmonių išgelbėti kasmet. Taigi, esame pradėję šią programą. Esame atrenkam pacientus nuo 50-70 metų, to žmonės visų pirma, kurie rūko arba tie, kurie turi šeimoje vėž... plaučių karcinomos istoriją. Ir kviečiame žmonės dalyvauti prevencinėse procedūrose, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti šią karcinomą ir kuo efektyviau tai būtų galima išgydyti. Pasidalinsime savo patirtimis su jumis. Vyks Zagrebė konferencija. Tikiuosi, kad dar bus galimybių ir vėliau, kas ketvirtį, jums teikti informaciją apie tai, kaip mums sekasi. Jei matysime, kad yra teigiamas rezultatų ir teigiamas patirties, tuomet tikimės, kad tai galės tapti modeliu kitoms valstybės narėms. Jei galima dar minutę kalbėti, norėčiau pasakyti, jog be abejo ilgas gyvenimas ir kokybiškas gyvenimas reikalauja tam tikrų pokyčių mūsų sistemose. Reikia užtikrinti, kad žmonės būtų kuo fiziškai aktyvesni. Tai jau padės užtikrinti sveikatą. Taip pat reikia padirbėti daugiau e-sveikatos rytyje tai gali sumažinti naštą mūsų sveikatos apsaugos sistemoms. Baigdamas norėčiau padėkoti Jums uždėmesi, be abejo, mielai atsakysiu bet kokius klausimus, kokiu galite turėti. Be abejo, yra dar daug dalykų, kur nespėjau aptarti. Dėkoju. Dėku, dėkoju už tai, kad labai nustatėte aiškius prioritetus. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams ar kitiems frakcijos atstovams, patikime APP. E Peter Lėse. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju E, tarybos atstovui. Taip pat noriu padėkoti jauniems žmonėms iš mano tėvynės, kurie yra pakviesti kitų kolegų pakvietimu ir jie dalyvauja klimato kaitos klausimais. O šiandieną kalbant apie sveikatą, labai dėkoju pirmininkaujančios valstybės atstovui už šitą temą, už prioritetus. Ir žinome, kad labai daug žmonių priklauso nuo donuojamų, nuo donorų organų. Ir metams bėgant tikrai pagerėjo kokybė, organų kokybė. Ir taip pat tai galioja tam taikoma ir tam tikslui, kad mes galėtume geriau keistis organais, kad e, nebūtų pamesti organai. Ir kad jie pasiektų reikiamus e, organų e, gavėjus. Tačiau e, turbūt dar netiek pasiekėme, kad visoje Europoje mes keičiamės organais, pavyzdžiui, Vokietija su Austrija, su Kroatija, su kitomis, tačiau tarp Lenkijos ir Vokietijos nevyksta toks organų pasikeitimas ir tai kelia nerimą, dėl to reiktų, pas, pa, pa, tuo reiktų pasirūpinti. Ir labai svarbu, kad labai dėkoju, kad jūs vėžį iškėlėte kaip prioritetinę temą, ypač ypač e, iš asmeninės pusės noriu padėkoti ir iš savo frakcijos. Aš tikiuosi, kad mes galime tinkamai susikoncentruoti reikiamus dalykus, kad Europa galės e, padėti daugiau nei viena atskira valstybė ir Europai. E, Europa mano, kad tas prioritetas iš tikrųjų sukurs pridėtinę vertę, ypač tiems vaikams, kurių, pavyzdžiui, vaikai serga vėžiu. Ir Taip pat labai svarbi ir e, skaudi tema yra e, vaistai, e, vaistai vėžiniams susirgymams ar kitiems, jų trūksta ir kokiu idėjų dėl to turėtumėte, kad mes geriau galėtume atsižvelgti iš tą idėją, iš tą mintį. Ačiū. Thank you, Chair. Thank you. SND frakcijos atstovė. Pane Čerdas. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ir ponų ministrui už tai, kad jūs pas mus atvykote. Gyvename informacinėme amžiuje, tačiau akivaizdu, kad taip paskleidžiama labai daug netikros dezinformacijos ir melagingų naujienų, ypač sveikatos klausimais. Ir mūsų piliečiams vis sunkiau yra suprasti, kas yra pagrysta moksliniais tyrimais, o kas kažkino nuomonė. Ir todėl reikia tikrai užsimti šviečiamą veiklą, ypač apie sveiką senėjimą. Kokios strategijos ketinate e, laikytis šioje srityje ir ką manote taip pat apie maisto žymėjimą ir apie būtinybę taikyti vienodas maisto produktų žymėjimo taisyklės ES? Jūs paminėjote daug svarbių dalykų ir atsižvelgiant Europos komisijos planus kovoti su vėžiu. Ir žinome, kad 40 procentų atveju galima būtų du, užkirsti kelią, taikant prevencijos priemonę, priemonės. Taigi, kaip jūs ketinate rūpintis geresnę oro kokybę, da, kenks, mažinti kenksmingų cheminių medžiagų kiekį mūsų aplinkoje ir rūpintis kitais klausimais? Kiekvienais metais 25 tūkstančiai žmonių miršta dėl. Uh, to, kad yra neatsparus antibiotikams. Ir žinome, kad tai mums kainuoja maždaug pusantro milijardo eurų visame pasaulyje. Kaip jūs ketinate su šią problemą kovoti? Ir dar vienas dalykas, sveikas, sveikata yra tarp sektorinis klausimas. Taigi, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su kitais uh, savo kolegomis e, siekiant gerinti sveikatos priežiūros politiką. Kaip galim būtų užtikrinti, kad visose politikos rytise būtų nuolat atsižvelgiama apie tai, kaip ta, siūlomos priemonės e, ta, paveiks žmonių sveikatą. Kaip galima būtų taip pat galvoti apie saugumą, socialinę apsaugą, užimtumą, būstą, da, nes visose šiuose sritise taip pat galima būtų numatyti rimtas permainas, kurios būtų naudingos žmonių sveikatai. Renew frakcijos atstovė. Pone D. Tri Luneur. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai. Pone ministrė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs paminėjote tai, kas Jums e, rūpi ir kalbėjote apie būtinybę kovoti su vėžiu. Ypatingai Jūs aiškiai pasakėte, kad Jūs norite e, sutelkti visus tam, kad galima būtų užtikrinti geresnę prevenciją, nes prevencijos šiuo metu trūksta. Praeitą savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl žaliojo kurso ir jame yra numatyta nemažai e, sveikatos prevencijos priemonių. Ir tarptų priemonių yra numatytos tam tikros priemonės skirtos maisto produktų žymėjimui. Ir aš norėčiau jūsų atkreipti jūsų dėmesį į maisto medžiagų žymėjimo lentelę. Tai yra Tai ta lentelė yra sudaryta taip, kad e, jos laikantis galima būtų sumažinti mirtingumą nuo vėžio ir kitų susirgymų 3 procentais. Taip pat ji e, galėtų būti e, naudinga tiems žmonėms, kurie turi mažiausias pajamas. Be to, tai yra tas priemonė, kuri paskatintų pramonę gaminti kokybiškesnius maisto produktus. Tai taip pat yra priemonė naudinga mūsų piliečiams. Ir e, e, žinome, kad jau e, renkami yra parašai ir surinkta 80 tūkstančių parašų įteisinti ir pritaikyti tą schemą. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie šią priemonę. Ir taip pat, ką jūs galvojate apie programą nuo šakio ant šakučių. Taigi, ką Jūs galvojate apie maisto produktų žymėjimą ir apie galimybę žymėti jų maistingumą? Dėkoju. Žaliųjų. Atstovė Jūta Palius. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju taip pat ir panu ministrui, kad jūs pas mus atvykote. Aš čia esu beje. Iš tikrųjų, mane sudomino tai, kad jūs ypatingą dėmesį skyrėte kovai su vėžiu. Ir tikrai esu dėkinga kolegiai iš socialdemokratų frakcijos už tai, kad ji paminėjo, kad labai svarbu yra vykdyti prevenciją. Prevencija kainuoja mažiau nei gydimas ir prevencija padeda mums taip pat e, sumažinti tą spaudimą, kurį patiria vėžių, vėžių susirgęs žmogus ir jo šeimos nariai. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate kovo užtikrinti, kad būtų kuriamos, kuriama įstatymą netoksiška aplinka. Ta netoksiška aplinka buvo traukta kaip vienas iš tikslų jau į vieną dokumentą ir labai dažnai manoma, kad tai yra aplinkosaugos klausimas, bet man atrodo, kad uh, tą priemonę reikia traktuoti kaip ir e, sveikatos priežiūros e, klausimą. Ir norėčiau paminėti endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Tai yra medžiagos, kurios e, imituoja hormonus, jų veiklą mūsų organizme ir taip sutrikdo įvairias organizmo funkcijas ir tai gali kartais sukelti vėžį ir kitus susirgymus. Ir Kaip žinia, ES dar neturi aiškios strategijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Taikomi yra įvairūs įstatymai, įvairios priemonės. Pavyzdžiui, E, e, daug kas priklauso nuo to, kur yra tos medžiagos. Vienai traktuojamos tos medžiagos, kai jos yra e, biocidiniuose preparatuose ir kitaip kaip pesticiduose. O tai yra rimta problema. Pavyzdžiui, darželiuose, kai vaikai ropoja da, da, grindimis ir taip surenka uh, įvairias labai kengsmingas, e, jų sveikatą žalojančias cheminės medžiagas. Taigi mums tikrai reikia aiškios ES strategijos šiuo klausimu, kuo skubiau. Dėkuoju. Okay, Jūs išnaudojate uh, tą laiką, kuris buvo skirtas dviem jūsų frakcijos atstovams. EKR frakcijos atstovės nėra salėje. A, jūs norėtumėt pasisakyti, prašome. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamasis ponė ministrė, labai džiaugiuosi tuo, kad šiandien mes galime pabendrauti ir galime užduoti jums savo klausimus. Aš turiu labai konkrečių klausimų. Jums šiek tiek pritrūko laiko ir jūs e, dėja negalėjote daugiau mums papasakoti apie tai, kaip jūs įsivaizduojate tas priemonės, kurios turėtų padėti mūsų senstančiai visuomeniai. Kokias priemonės jūs ketinate siūly, e, pasiūlyti? Su kokiamis grėsmėmis ketinate kovoti? Kokiu pasiūlymu mes galime uh, iš jūsų tikėtės, kokio požiūrio laikysitės diskusijose su komisija. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad dauguma kolegų minėjo vėžį. Ir mes savo komitete pritarėme rekomendacijai padidinti finansavimą skirtą kovai su vėžiu. Ir per klausimus mes uždavėm tą klausimą paskirtąją, paskirtąją komisijos nariai, kuri uh, yra atsakinga už sveikatos klausimus. Tačiau mes nesulaukėme iš jos aiškesnio, konkretesnio atsakymo. Ji pasakė, kad e, e, kovai su vėžiu skirtas, skirtas finansavimas bus nustatytas, kai bus galutinai susitarta dėl daugiametės finansinės programos. Ar jūs galėtumėt konkrečiau mums ką nors pasakyti? Dėkoju. Ir dėkoju. Paskutinė kalbėtoja per pirmąjį klausimą atsakymų ratą, ponia Modig. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju ir pono ministrui. Norėčiau palinkėti jums e, sėkmės per pirmąjį jūsų šalies pirmininkavimą. Aš esu iš Suomijos. Suomija ką tik baigė savo pirmininkavimą ir aš atidžiai stebėjau, beje, kaip e, sekėsi dirbti mūsų vyriausybė. Ir galiu Jums pasakyti, kad nėra lengva pirmininkauti ES, taigi aš linkiu Jums uh, E, sėkmės jūsų darbe. Mes žinome, kad daug problemų kyla dėl, pra, dėl prastos oro kokybės. Kaip jūs ketinate kovoti su šią problemą? Kaip ketinate taip pat mažinti pesticidų naudojimą ES, nes ir jie labai kenkia žmonių sveikatai? Taip pat norėčiau, kad jūs plačiau pakalbėtumėt apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Kolega Paulius jau apie tai kalbėjo ir mes žinome, kad e, tos medžiagos e, kenkia e, net kelioms žmonių kartoms. Maisto produktų žymėjimas yra dar viena svarbi tema. Kaip jūs ketinate skatinti teigiamą praktiką šioje srityje? Ir kaip jūs taip pat, ką jūs darysite, kad užtikrintume, kad maisto produktuose nebūtų žmonių sveikatai žalingų medžiagų? Jūs minėjote taip pat ir prevenciją. Be abejo, prevencija yra labai svarbi visose mano jau paminėtose sritise. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs uh, įsivaizduojate savo pastangas, skatinant žmonės atsisakyti mėsos ir tapti vegetarais. Mes žinome, kad mėsos pramonė daro viską. Tam, kad būtų uh, nebūtų taikomos priemonės skirtos e, skatinti žmonių perėjimą prie vegetarinės mytybos. Nes nepamirškime, kad tas klausimas yra susijęs beje ir su mūsų aplinka. Jūs turite dešimt minučių, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, dėkoju Jums už visus Jūsų klausimus kurie labai aiškiai parodė, kad iš tikrųjų mūsų požiūriai sutampa ir mums rūpi tie patys dalykai, tos pačios problemos. Ir netgi pasakyčiau, kad man atrodo, kad mes turime ir bendrą šių problemų sprendimo viziją. Negalime apsimesti, kad problemų nėra, nes tos problemos iš tikrųjų yra labai aktualios. Įvairūs veiksniai veikia žmonių sveikatą įvairiais būdais, Ir turime kelti tuos visus klausimus, turime savęs klausti, kodėl miršta žmonės, kodėl prarandame milijonus eurų. Per savo pirmininkavimą mes stengsime daryti viską, kad paskatintume dialogą. Akivaizdu, kad visų tų problemų mes nespręsime per pusmetį. Ir mes taip pat stengsime palaikyti diskusiją pagrystą mokslinių tyrimų duomenimis. Ir kad ir ką sakytų įvairių sektorių atstovai, mes stengsimės užtikrinti, kad mes visi galėtume apsaugoti mūsų vaikus ir jų ateitį visoje Europoje. Dabar du organų persudinimas. Jau šiandien buvo paminėta, kad kai kuriuose šalyse da, jau yra geros praktikos, keičiamasi, pavyzdžiui, da, naudinga informacija su Vokietija, pavyzdžiui. Ir, o kitose šalyse to, no, tokių, tokios praktikos nėra. Ir aš norėčiau paminėti, kad mes turime. Mes turime jau tinklą prie kurio turėtų prisidėti, prisijungti visos valstybės narės. Tai turėtų būti labai naudinga visiems. Ir aš kaip medikas galiu Jums pasakyti, kad kiekvi, kiekvienas, kiekvienam dalyvavimas tame tinkle būtų naudingas. Vėžio gydimo preparatai, vaistai nuo vėžio. Tai yra globali problema, nes ateityje mes gydysime uh, E, vėžį, panaudodami genų terapiją ir e, taikydami imunoterapijos priemonės. Ir turime susitelkti, nes tik taip bendromis jėgomis mes galėtume pasiekti pažangos šioje srityje ir užtikrinti, kad gydimas būtų priimtinas visiems. Kroatija skirs daug dėmesio tam, kad mes galėtume pakeisti padėtį Europos Sąjungoje. Kad Europos Sąjungoje mes galėtume užtikrinti, kad vaistai nuo vėžio kainuotų kuo mažiau. Ir galiu Jums pasakyti, kad farmacijos įmonės tikrai pelnosi iš kai kurių vaistų. Ir tik susitelkę mes pajėgsime joms pasipriešinti. Ir tikiuosi, per keli, kelias ateinančius metus galėsime padaryti, pakeisti iš esmės padėtį. Bet iš esmės, kai mes kalbame apie gydimą, reikia pripažinti, kad iš tikrųjų gydyti vėžį yra labai sunku. Todėl ypatingą dėmesį reikia skirti prevencijai. nes e, senstant visuomeniai akivaizdu, kad daugės e, sirgamumas vėžių ir kitomis e, da, lygomis. Todėl reikėtų vykdyti aktyvę prevenciją ir užtikrinti, kad tie veiksniai, kurie gali paskatinti da, vėžį ir kurie yra mūsų aplinkoje ir mūsų maisto produktuose, uh, turėtų būti e, pašalinti ir iš aplinkos, ir iš maisto produktų, nes taip išsaugosime žmonių gyvybės. Todėl mums reikia palaikyti dialogą, reikia renkti taip pat ir bendrus teisės aktus, kurie skatintų mus visus veikti uh, koordinuotai. Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų veikti koordinacinis centras, kuris galėtų įvertinti, ar maisto produktuose yra kokių nors žalingų medžiagų. Ir akivaizdu, kad maisto produktus taip pat reikia labai aiškiai žymėti, kad vartotojams būtų viskas aišku, kad jie žinotų, ką jie perka. Ir, pažiūrėjau, jeigu jie perka labai pigius maisto produktus, jie taip pat turi žinoti, kas juose yra ir ar nėra e, netyčia juose kokiu nors žalingų medžiagų. Mums taip pat rūpi ir aplinka. Esu gydytojas ir darau viską, ką galiu, kad padėčiau žmonėms. Bet, bet kai mes dirbame Europos Sąjungoje, politinių lygmenių turime užtikrinti, kad susitelktų visos suinteresuotos šalis. Ir nepamirškime, kad kartais nedideli žingsniai gali ilgainiui duoti gerų rezultatų. Tas pasakytina ir apie vaistus, ir apie aplinką. Buvo paminėtas resparumas antibiotikams šiandien. Žinome, kad kai antibiotikai uh, yra vartojami neribotai, gali išviešėti tam tikri mikrobai, to, su kuriais po to mes nežinome, kaip kovoti. Ir tie mikrobai labai dažnai, tai šiais mikrobais būna užkristos ligoninės ir, važiuoju, žmogus patenka į ligoninę dėl ne, kokio nekalto dalyko ir po to tenai gali užsikrėsti tikrai labai pavojingomis bakterijomis. Taigi mes dirbsime šio klausimu ir tikiuosi, kad Vokietija taip pat po mūsų pratęs mūsų pradėtą darbą. Taigi nepaliksime nieko likimo valiai ir stengsimės reglamentuoti visus šio klausimo aspektus. Jūs uždavėt man ir kitus klausimus, kuriuos dar ne, neatsakiau ir minėjote ir toksišką aplinką, ir pesticidus, ir kitas žalingas medžiagas, kurias mes gauname su maistu. Galiu tik pasakyti, kad taip, mes turime visas tas medžiagas nustatyti, nes jos iš tikrųjų sutrikdo mūsų endokrininę sistemą, nes mūsų kūnas ne tik patiria streso poveikį susijusiu su vairiais veiksniais, bet ir cheminių medžiagų poveikį ir tos cheminės medžiagos kaupiasi mūsų organuose ir sutrikdo organizmo pusiausvyrą. Dėl to žmonės gali susirgti įvairiais susirgymais, e, tarp jų ir, ir vėžių. Aš esu gastro, e, gastroenterologas ir galiu pasakyti, kad Mes matome, kad šiandien yra nemažai ir jaunų žmonių, 20 mečių pavyzdžiui, kuriems yra diagnozuojamas e, vėžys. Ir suprantame, kad e, taip yra dėl cheminių medžiagų. Dėl tų cheminių medžiagų, kurias žmonės gauna su maistu arba gal dėl spinduliuotės, apie ją beje mažai kalbame. Bet manau, kad turėtume e, ir apie ją nepamiršti. Toliau, visuomenės senėjimas. Taigi, ką galima būtų padaryti? Be abejo, visi norėtume įspręsti uh, galimas problemas kuo skubiau, bet mes galėtume, pavyzdžiui, pirmiausia, paraginti valstybės narės pasirašyti bendrą deklaraciją, kurioje būtų kalbama apie tai, kad būtina žmonės skatinti keisti savo gyvenimo įpročius. Nes uh, ma, žinome, kad šiandien uh, nutukusių vaikų taip pat yra daugiau nei praeitie. Taigi žmonėms reikia paaiškinti, ką jie turėtų valgyti ir ko neturėtų valgyti. Ir mano toje srityje, kurioje aš, kurioje aš dirbu, mes daug galvojame apie tai, kokiu prevenciniu priemoniu gali mums reikėti. Ir aš pritariu Jums, kad iš tikrųjų reikia ne tik nurodyti ant pakuotės, kokios cheminės medžiagos yra viename ar kita, kitame produkte, bet ir kokią riziką gali sukelti tas e, maisto produktas. Vegetariška mytyba arba ne vegetarišką mytybą. Taip, reikia kalbėti apie sveiką mytybą, aš manau. Ir da, sveiką mytybą reikėtų skatinti, bet nepamirškime, kad ji yra suprantama kartais įvairiai. Ir nepamirškime taip pat, kad tas žmogus, kuris sveikai maitinasi, nieko met negaus pesticidų su maisto produktais. Tai tiek kol kas. Merci, monsieur le ministre. Euh, Dėkoju ponui ministrui. Norėčiau gal dar paprašyti patikslinti vieną atsakymą, vieną iš klausimų, ypač dėl strategijos, kurias minėjote. Nuo šakio ant šakutės vadinama strategija. Tai yra žaliojo naujo kurso dalis. Ir Nebijau, kad tai daugam aktualu ir bėsėjasi daug dalykų ir pesticidais, ir endokrinės temadačios medžiagomis, ir ženklinimu pakuočių ir taip toliau. Taigi, kaip jūs, kaip sveikatos apsaugos ministras, dalyvaujantis ministrų taryboje, ketinate imtis, e, kad ši strategija būtų įgyvendinta, kad ji kaip ji bus įgyvendinama per, jų, per jūsų pirmininkavimą. Taigi labai trump, trumpas tikslus klausimas jums, jau kaip sveikatos apsaugos ministrui. Įdomu, ką jūs pasakytumėt kaip sveikatos apsaugos ministras, o kaip tai skirtusi nuo Žemės ūkio, apsaugo, žemės ūkio ministro ar kitų ministrų atsakymų. Bet to pačiu, to pačiu dėkoju už atsakymus į kitų narių klausimus. Labai ačiū. E, ačiū už tai, kad pabrėžėte, kiek svarbus yra šitas projektas. Um, iniciatyva nuo šakių uh, link šakučio ar nuo lauko iki stalo. Um, uh, Kroatijos pirmingiaujančioje valstybė um, palaiko uh, visą apimantį požiūrį. Ir kalbant apie žemės ūkį, mes kalbame apie poveikį mūsų sveikatai ir ne, lygų sumažinimą. Mes turėsime užtikrinti, kad ta darbo grupės į tai koncentruotųsi. Ir mes dabar žiūrime, kiek svarbus yra šis projektas nuo lauko iki stalo ir visoje Europos Sąjungoje e, tai būtų puikus žingsnis į priekį sveikatos srityje. Dėkoju. Dabar antras klausimų raundas ir pradėsime vėl nuo EPP. Cindy France. Thank you, Chairman. Thank you, Minister, for being here. E, dėkoju, pirmininkė. Ačiū, kad esate čia. Ateinantį e, antinančius mėnesius ir metus mes dirbsime daug kovo, kovodami su a, e, vėžių. Jūs žinote toksinių chemikalų a, problemą ir a, tai, kad nebus taršos, padės ne tik apsaugoti mūsų aplinką, bet ir sveikatą. Kokių specifinių priemonių imstės, kad palaikytumėte specifinę a, a, strategiją dėl nulinės taršos, a, kad užkirstumėte kelią a, vėžį ir a, a, ką darysime su jaunais pacientais, ar atskirsite pediatrinį e, gydimą nuo suaugusių. Ir ar manote, kad e, reikia juos atskirti į atskirą pacientų grupę, kuriems reikia ypatinga priežiūra. Ir taip pat paminėkite antrinę prevenciją, onkologinę rehabilitaciją, ko dažnai labai nėra gydimo plane. Ar jūs norėtumėte pabrėžti stipriau antrinę prevenciją ir um, vėžių sergančių pacientų gydimą. Dėkoju, Tima Volkemne. Pirmininkė, ministrė, medicinos srityje yra daugybė dalykų, kai kuriuos mes minėjome ir man būtų labai įdomu, kaip jūs uh, užtikrinsite, kad Europa nebetrūktų vaistų, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie tokią temą, kuri uh, jau kurį laiką mums aktuali, uh, tai yra HTR ir uh, mums reikia parūpinti nacionalinę vertinimo uh, sistemą ir valstybėms narėms suteikti galimybę uh, greičiau gauti novatoriškus vaistus. Europos komisija e, prieš porą metų yra pateikusi pasiūlymą ir todėl komisija, parlamentas turėtų iki, e, jį pabaigė 2019 metų vidury maždaug balandį, tačiau taryboje niekas nejuda. Ar per savo pirmininkavimą jūs turite kažkokių konkrečių veiksmų dėl šito konkretaus teisės teisės akto, kuris padarytų lūžį, nes mums iš tikrųjų reikia tokios e, vieningos vertinimo sistemos, e, kad visi ES piliečiai turėtų galimybę e, prie, pasinaudoti supaprastintą sistemą. Aš labai laukčiau konkrečių pasiūlymų, sprendimų ir dėkoju. Ir, Tai yra penktoji pirmininkaujančioji tarybai narė, kuri bando išspręsti šito teisės akto klausimą. Dėkoju. Yes, thank you very much, uh, Chair, uh, dear Minister. Thanks. Uh, Ponas uh, Mitema, dėkoju. Uh, panašiai kaip ir uh, ankstesnis kalbėtojas, norėčiau pasakyti, kad uh, iš tiesų yra nemažai problemų dėl vaistų prieinamumo. Netgi Niderlanduose tai didžiulė problema. 2002 metais buvo laikinas trūkumas apie 100 E, vaistų trūktavo, kartais ilgais laikotarpiais, kartais trumpesniais. 2019 metais trūkstančių vaistų skaičius padvigubė, e, pa, aštuonis kartus padidėjo. Faktiškai virš 700 rūšių vaistų trūko trumpalaikėje perspektyvoje. 2017 metais mes turėjome, e, taikėme priemonės, tačiau nieko neįsprendėme. Taigi mūsų sveikatos ministras Gūna Brains dabar siūlo penkiems mėnesiams Niderlanduose turėti vaistų rezervą. Aš manau, kad tai turėtume spręsti Europos lygmenių, ypač galbūt todėl, kad Brexitas labai aiškiai parodo, jog šita problema gali būti didesnė ir turime imtis veiksmų dabar. Tad vienas iš pasiūlymų yra toks, kad mes gražintume E, pagamintus vaistus į Europos kontinentą. Ir tada mes būsime mažiau priklausomi nuo tokių išteklių ir aktyviųjų ingredientų iš trečiųjų šalių. Ką Jūs apie tai galvojate ir ką darysite per savo pirmininkavimą? Dėkoju. Žaliųjų frakcijos atstovų nėra, ID taip pat, tad dabar EKR. Pone Konspinska, jos irgi nėra. Taigi, Gue, pone Konečna. Dėkuoju. Ačiū ministrė, kad atvykote čia. Na ir aš kalbėsiu kaip anksčiau pasisakiusieji, kai E, naujasis, e, naujoji sveikatos premjerė buvo čia, komisarė buvo čia, e, ji mums pažadėjo, kad šitas reglamentas bus nagrinėjimas, tačiau jūsų pirmininkaujančios valstybės prioritetuose mes neradome šio dokumento tarp prioritetų. Tad neketinu klausti, kaip jūs ketinate jį pabaigti, nes net tarp prioritetų jo nėra. Todėl norėčiau sužinoti kokie bus jūsų sekantys žingsniai šio dokumento atžvilgiu. Ar yra kokiu nors diskusijų tarp tarybos ir mūsų e, naujosios komisarės dėl šio dokumento? Ar jūs apskritai net neplanuojate kažkokio bendrojo požiūrio taryboje? Nes baiminuosi, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kuris aktualus valstybėms narėms. Mes e, galime labai ilgai e, diskutuoti iš teisinės pusės apie suverenumo pasidalymą, tačiau iš principo kalbame apie prieigą prie vaistų ir tai, kad mes neturime bendrojo požiūrio, e, reiškia, kad atskiri pacientai atskirose ES valstybėse narėse e, su pavėlavimu gauna naujų vaistų ir taryba galėtų dėl to kažką daryti. Mes parlamente ir aišku e, komisarė taip pat yra pasirengusi jums padėti, tad būkite kiek įmanoma e, konkretesni, kaip ketinate tai spręsti. Dėkoju. EPP, ponė Levak. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu iš Kroatijos. Ir be abejo, per uh, pirmininkavimą, per šešis mėnesius visų problemų neįspręsi, tačiau kas gali būti padaryta, yra išdėstyta Kroatijos pirmininkavimo prioritetuose. Norėčiau pabrėžti tą faktą, kad uh, Per pirmąją šių metų savaitę trijose Kroatijos centruose e, buvo rekordinis skaičius organų e, transplantacijos užfiksuotas ir e, tai didžiulė sėkmė. Ispanijoje. Ispanija yra lyderiaujančioji e, valstybė organų e, donorystės ir transplantacijos srityje. Kroatija turi efektyvę nacionalinės transplantacijos programą. E, ji yra gana vien, reta programa visame pasaulyje ir jinai yra aukščiausių lygmenių sėkminga kai sprendžiama organų trūkumo problema. Uh, dėka sėkmingo organų donorystės ir transplantacijos modelio mano šalis užsitikrino prieigą prie organų per rekordiškai e, trumpą laiką. E, Kroatija turi e, didžiausią, daugiausiai visame pasaulyje surenka padovanotų organų. Ir per pirmininkavimą mes nusprendėme, jog organų donorystė ir transplantacija bus vienas iš mūsų prioritetų. Tad mes turime susiplanuoti ir susikoncentruoti į komisijos planą dėl kraujo lastelių ir audinių. Kaip tai atsižvelgsite į savo pasiūlymuose? Mes dabar kalbame apie tai, jog sveikata yra turtas ir turime gerai žinoti, kiek vertinga yra gera sveikata. Mes užtikrinsime, kad Kroatija padarytų viską, ką gali per savo pirmininkavimą. Ačiū. Dėkoju. Pone Lavaty. Prezidentė, grazie ministrė. Dėkoju, pirmininkė, už pasisakymą. Dėkoju, ministrė. Komisija turi turėti aiškę e, strategiją kad e, e, vaistai būtų užtikrinti prieinamomis kainomis. Ir e, privatus sektorius atlieka labai svarbu vaidmenį. Generiniai vaistai sudaro 70 procentų. Ką jūs galite padaryti tam, kad galima būtų užtikrinti tvarę ir ekologiškai švarę prieigą prie vaistų? Ir medikams, ir pacientams. Ir kaip jums atrodo, uh, ar nereikėtų surenkti diskusijos tarp reguliuojančių institucijų, da, valdžios institucijų ir sektoriaus. Girdėjau, ką jūs sakėte apie vėžį. Iš tikrųjų, kova su vėžiu yra nepaprastai svarbi. Da, minėti ir strategiją, kova su vėžiu. Da, kovos su vėžiu strategijoje ir von der Leyen pažadėjo tokią strategiją parengti. Ir labai svarbu, svarbu kalbėti apie šią strategiją, taikant holistinį požiūrį, kaip ir kalbėjo kolegos. Ir reikia kalbėti apie prieigą prie gydimo ir vaistų, bet ir apie prevenciją. Ir taip pat norėčiau paminėti mokslinius tyrimus, kuriuos reikia remti visose valstybėse narėse. Tai yra nepaprastai svarbu. Taigi, ką ketina pirmininkaujantį Kroatiją padaryti šiais klausimais? Ir kolegos uždavė labai daug e, klausimų. Ir jau buvo minėtas ir maist, maistingumo, da, minėta maistingumo lentelė, ji turi būti pagrėsta mokslinių, mokslinio tyrimų duomenimis. Viskas turi būti pagrysta mokslo duomenimis. Dėkuoju. Thank you for renew, Susanna Solis. Gracias. Dėkoju Renew frakcijos vardu Sanasolis. Dėkoju, ministrė. Sveiki atvykę šitą komitetą. Man džiugu matyti, kad e, organų transplantacija e, ir donorystė yra jūsų pirmininkavimo prioritetas. Ispanija yra pasaulio lyderis ir mes tuo didžiuojamės. Mes manome, kad tai reikia skatinti visose ES valstybėse narėse. Norėčiau paminėti vieną e, sveikatos problemą, kuri didėja Europoje, tai yra nutukimas, e, didžiulis sveikatos sutrikimas ir jis didina lėtinių lygų riziką. E, ir ypatinga problema yra vaikų nutukimas. Ne tik mes turėtume skatinti sveiką gyvenseną, aš taip pat manau, kad reikalingos svarbios priemonės siekiant užtikrinti, kad vartotojai turėtų aiškę informaciją apie jų vartojamą maistą strategija nuo, nuo lauko iki stalo čia yra labai svarbi. Aš manau, kad yra svarbu skatinti Europos maistingumo ženklinimo sistemą, nes tai bus skaidri informacija vartotojams ir tai padės jiems tvariai ir sveikai pasirinkti. Uh, E, manau, kad e, taip pat labai svarbi šita yra žym, nauja žymėjimo, ženklinimo sistema. Taip pat norėčiau paklausti apie sveikatos technologijų įvertinimo reglamentą. Esmė buvo pagerinti prieigą prie medicinos technologijų ir geriau išnaudoti esamus išteklius. Tad aš norėčiau žinoti, kokia yra dabartinė situacija su dėrybomis ir e, ką jūs esate pasirengę daryti šioje srityje. Ačiū.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 Aha. <laughs> Eh, Slovenija uspešno upravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Atsiprašau, techniniai nesutrikmai. Eh, Humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English? Dutch? Was. the minister understand. yeah. Should they begin it again? It was a technical or? If you could start again, even shortly. Okay? <laughs> yeah. Želim vam uspešno predsedovanje. Labai ačiū. Ministre, e, norėčiau palinkėti Jums sėkmės per pirmininkavimą. Jūs kalbėjote apie organų donorystę ir Sloveniją E, labai sėkmingai e, e, dirba persodindama kepenis ir inkstus Tačiau žmonės, donorai klausia, ar protokolai pakankamai gerai yra apibriešti, ar yra kažkokių galbūt problemų, ar e, reikia atsižvelgti kažkokius būkštavimus. Klausimas yra, kaip mes galime įtikinti žmonės pasitikėti sistema ir e, dovanoti e, organus be nelegalios priekybos ar piknaudžiavimo. Kitas klausimas, jūs taip pat kalbėjote apie senstančią visuomenę. Ir su tuo susijusias didelės išlaidas. Mes jau kurį laiką kalbame apie E, tą specifinį e, mm, ilgalaikės priežiūros e, poveikį. Tai yra labai brangus pasiūlymas ir vis yra daug pasisakančių, vis daugėja pasisakančių už eutanaziją. Kai kurios šalis ją jau leidžia, tačiau yra tam tikrų abejonių. Galbūt iš tiesų vyksta kažkoks piknaudžiavimas. Aš pati esu prieš eutanaziją, aš a, e, nemanau, kad kas nors turi e, teisę įsikišti į žmogaus gyvenimą, tačiau taip pat labai svarbu a, e, turėti kontrolės mechanizmus tose šalise, kur eutanazija jau legalizuota. Ir galbūt Europa, Europa galėtų apie tai irgi diskutuoti. Uh, from... Ir dabar Güntė Zygė užduos paskutinį šiandienos klausimą. Ministrė, aš uh, norėčiau pakalbėti apie uh, vaistų gamintojų kainodarą. Ir visoje Europoje vaistų kainos labai smarkiai skiriasi ir E, galbūt yra per aukštos kainos naujiems medikamentams ir e, naujoms, ir naujoms e, terapijoms. Ne visi gali sauliaisti tokias brangias terapijas ir E, kita grupė, kuri negali savo to leisti ilgai laukia e, savo eilės. Ir e, norėčiau paklausti, ar ką jūs galite padaryti per pirmininkavimą, kad kiek įmanoma greičiau pacientams patiektumėte vaistus ir kad, tie, kad, kad įvairios terapijos formos būtų pakankamai finansuojamos ir kuo greičiau. Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim upitim. Gerbėjai parlamento nariai, dėkoju visiems už klausimus. Pasistengsiu atsakyti visus klausimus. Tačiau galbūt neužteks kam laiko, gal reikėtų kai ką apibendrinti. Na, žinoma, lengvų atsakymų nėra. Jeigu būtų lengvi atsakymai, tai tas problemas jau būtume išsprendę anksčiau. Ypač kalbant apie tuos du atskirus klausimus, tai yra prieiga e, prie vaistų, vaistų prieinamumas. E, reikia atvirai apie tai kalbėti. Be abejo, vaistų pramonė turi čia didelį poveikį, didieji vaistų gamintojai turi didžiulį poveikį. Jie, žinoma, siekia kuo didesnio pelno. Taip pat žinome, kad kartais valstybės pačios apsiriboja, užsidaro Vadinasi, sunkiau efektyviai bendrauti su pramonė. Tačiau mums reikėtų dirbti kartu ir taip kartu mums sustikrinti žemesnės kainas. Kol kas nepavyko tą padaryti, bet tikrai nematau priešių, kodėl tai neturi pavykti ateityje. Tad reikės dirbti ateityje aukščiausių lygių. Jeigu mes kaip ES dirbtume kartu ir pasiektume konsensusą dėl pačių įvairiausių sričių, ką jau esame bijo padarę kitose srityse, tai tikrai tai nėra nepasiekiama. Būtų galima ateityje rasti bendrą požiūrį į vaistų prieinamumą, technologijų prieinamumą. Būtų galima užtikrinti, kad e, vaistai būtų prieinami pačia žemiausiai manoma kaina. Be abejo, visą tai pabrėšime per mūsų pirmininkavimą, nes yra daugybė įvairių kitų programų iniciatyvų, kurių mes esame ėmėsi, kurios to siejasi. Pavyzdžiui, yra įvairių iniciatyvų, kurie ėmėsi nedidelės šalių grupės, tačiau tai reikėtų išplėsti visą Europos Sąjungai. Toliau, kalbant apie inovatyvius gydimo būdus, čia yra didelių iššūkių keliantis rytis. Ateitie bus tikrai didelių iššūkių. Kaip užtikrinti, kad e, būtų galima, kaip manoma, greičiau gauti prieigą prie šių gydimo būdų ir tuo pačiu laikytis pakankamų, pakankamų aukštų standartų. Mes žinome, kad dažnai vaistų pramonės juk labai reklamuoja vieną ar kitą vaistą, žmonės apie tą vaistą sužino, tačiau po kelių metų, dviejų, trijų metų gali, gali būti, kad tas vaistas dinksta iš pasiūlos. Vadinasi, buvo milijonai, net milijardai išvaistyti. Tai taip atrodo ir tam tikrus politinius ir finansinius klausimus kas reikia atkreipti dėmesį, reikia taip pat ir didinti formatumą ekspertų lygmenių. Kad e, vaisto ekspertai geriau suprastų, kokie e, vaistai, kokiais vaistai bus prikiaujami, kokiais ne. Reikia užtikrinti taip pat atsakomybę. Žmonės turi įsiklausyti į ekspertų balsą, mokslo balsą. Ir vis tik reikia suprasti, kad e, vaistų paklausa yra labai specifinė. Ir reikia turėti galvoje ir pacientų interesus iš vienos pusės, ir vaistų pramonės interesus iš kitos pusės. Reikia dialogo tarp visų skirtingų pusių. Tai tikrai nebus labai lengva pasiekti. Reikia subalansuoti tuos e, visus skirtingus poreikius ir interesus tarp pacientų ir tarp tų, kurie nori iš to uždirbti. Tad per mūsų pirmininkavimą sieksime surinkti kuo daugiau posėdžių, kad būtų galima, kiek galima daugiau pasiremti ir mokslo žiniomis, iš, išklausyti ekspertų kuo geriau, kad būtų galima kuo geriau susipažinti su ateities vaistais ir procedūromis ir taip pat suprasti, kad vis tai būtų kuriama tikrai pagal tinkamus kriterijus, kad būtų aišku, jog tie vaistai, kur reikia sergantiesiems, būtų jiems prieinami. Be abejo, reikia užtikrinti, kad ir kaina būtų tinkama, kad galima kainos kaštas padengti. Žinome, kad kai kurių lygų gydimas gali kainuoti milijonus, bet vis tik reikia užtikrinti, kad tikrai visi gautų prieigą prie reikiamą gydimą. Taip pat negalima lyginti tarpusavį išsivyščiusių šalių ir besivystančių šalių. Turime užtikrinti, kad ES užtektų visiems vaistų, būtų pakankamas vaistų prieinamumas ir taip pat turime neleisti populistams šios temos pasigauti. Reikia užtikrinti, kad visoje ES vaistai būtų įperkami kaina būtų kiek įmanoma žemesnė. Toliau, kalbant apie pacientus, kurie serga vėžiu ar kitomis piktybinės lygomis, tai reikia užtikrinti, kad jų, žinoma, gydimas būtų kuo efektyvesnis, kad būtų toliau jie stebimi, kad būtų toliau tolesnių veiksmų įmamasi, kad lyga nesikartotų. Dažnai apie 35 procentais atvejų ta pati lyga gali atsinaujinti arba panaši lyga gali prasidėti todėl kad e, trūksta priežiūros. Taip pat reikia užtikrinti ir psichologinę pagalbą pacientams. Kuomet e, yra didelė mirties tikimybė, reikia užtikrinti, kad tikrai tas likas būtų žiūrima labai rimtai. Čia ypač turiu galvoje onkologijas, e, onkologinės ligas ir nebejoju, kad šias problemas geriausiai galime spręsti tik visi kartu kaip ES. Toliau, kitas dalykas. Kai eina kalba apie transplantavimą, dažnai atrodo, kad kalbama tik apie pačius organus, organų transplantavimą. Tačiau šilakinė medicina taip pat užsima ir atskirų lastelių ir audinių transplantavimu. Ir čia jau yra didžiulių pokyčių. Pavyzdžiui, yra kamienės lastelės, tam tikras iš stuburo išgaunamas lastelės, kurias galima taip pat transplantuoti. Ir mums reikia geriau žinoti, kiek turima tokių lastelių ir audinių, kiek jų galima transplantuoti ar implantuoti. Galbūt šiuo atveju galbūt tinka implantavimo terminas. Taigi reikia geriau žinoti kiekius, tuomet bus galima geriau, geriau planuoti procedūras. Toliau. Buvo taip pat užsiminta apie mokslinius tyrimus. Na, didelė mokslinio tyrimų dalis šiuo metu yra vaistų, vaistus pramonės monopolis. Jie investuoja labai daug į tyrimus susijęs su vaistais. Sieksime didinti formatumą apie mokslinio tyrimų svarbą kad būtų galima numatyti kiek įmanoma daugiau europinio finansavimo moksliniams tyrimams. Tai labai svarbu, nes moksliniai tyrimai yra labai geras būdas didinti gerovę tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Taip pat čia galima kurti pridėtinę vertę per sustikimus, dalinimąsi gerąją praktiką. Žinoma, patys gydytojai nesprendžia dėl to, kaip skirstami pinigai, tačiau jie turi bendrauti su tais, kurie sprendžia dėl lėšų. Ir reikia jiems išaiškinti, kokį gerą poveikį gali turėti tinkamai finansuojami moksliniai tyrimai. Kolegija iš Slovenijos kėlė klausimą apie tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad būtų daugiau donorų. Nėra tai lengva, bet turime mes patirties. Maždaug prieš 20 metų, kai mes pradėjome savo pastangas, kągi padarėme Savo sistemoje atskirime pacientus ir žmonės, kurie sirgo, sirgo chroninėmis lygomis ir e, kurie, kuriems grėsė mirtis. Tai e, mes skiriame atskiras komandas, taip pat psichologų komandas, kuris bendravo su pacientais ir bendravo su šeimomis. Ir mes teikėme jiems labai daug paramos. Taip pat rengėme sutikimus su žurnalistais, kad būtų galima aptarti pozityvėje donorystės pusę. Taigi šies ir tie mes jau turime labai daug patirties. Esame gyveninę įvairių daug žingsnių ir galime tą patirimą pasidalinti su kitomis šalims. Ir manau, kad įdėjus pastangas tikrai būtų galima pagerinti rezultatus. Per pirmus penkerius metus mes patrigubiname donorų skaičių. Toliau. Eutanazijos klausimas taip pat buvo paliestas. Na, kartais matome, kad medicina yra tiesiog bejėgė. Ir žinoma, kartais, kad e, nepaisant jokių įdėtų pastangų, yra pacientų, kuriems nepavyks niekaip padėti. Kita vertus, na, reikia dar daug diskutuoti, ar tikrai žmogus pats gali apsispręsti dėl to, kada gyvenimas turėtų pasibaigti. Ypač turint galvoje, kad lieka piknaudžiavimo grėsmė. Taip pat žinome, kad e, to šalis, kurios taiko eutanaziją, jos turi savo sistemas, kaip su to tvarkosi ir yra patirties, kad galima tvarkyti be piknaudžiavimo arba su labai mažai piknaudžiavimo. Bet kuriu atveju tai yra didelis klausimas, kurį reikėtų diskutuoti. Aš asmeniškai esu prieš eutanaziją. Mm nes nemanau, kad mes turime teisę padėti kitam žmogui e, baigti gyventi. Kita vertus, turime tvirai kalbėti apie įvairias temas. Ir be abejo, tikrai bus ryšių, kur mes nesutarsime. Ir gali būti įvairių atvejų, pavyzdžiui, galime kalbėti apie pacientus, kurie kenčia nuo dėlių skausmų, galbūt tokiais atvejais na, galėtų būti eutanazijos sprendimo kaip geresnis pasirinkimas bet kuriuo atveju šalis, kurios turi eutanaziją, jos turi atitinkamus teisės aktus ir svarbu, svarbu tokiais atvejais užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad kalbant apie inovatyvius vaistus ir vienodą prieigą prie jų, tai pirmikant Kroatijai mes sieksime užtikrinti, kad ES bendrai dirbtų ties šiuo klausimu ir sieksime pasiekti konsensuso kad ne kiekviena atskira šalis spręstų savaip šį klausimą, bet norime, kad būtų gali, galima padaryti kuo greitesnę ir kuo platesnę pažangą šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju gerbiam ministrui. Taip labai aiškiai išdėsite prioritetus. Taip pat e, lab... išgirdote labai konkrečių klausimų iš narių. Mes dabar tikimės, kad pirmiausia valstybė mums padės toliau daryti pažangą ties esminės klausimais, kurie čia buvo paliesti šiandien trumpai. Taigi labai dėkoju Jums ir taip pat linkiu sėkmės, kaip ir kiti jau linkėjau. So we are going, we are five minutes ahead. Na kągi, pradėsime dirbti penkiom minutėm anksčiau, bet tikiuosi galėsime tą laiką gerai panaudoti, kai pereisime prie diskusijos. Taigi, mes tęsime mūsų komiteto posėdį ir pirmiausia turėtume patvirtinti darbo tvarkę. Galime laikyti ją patvirtinti. Gerai. Toliau keli pranešimai. Šis posėdis yra veršimas į 21 kalbą, o posėdžio dokumentai yra paskelbti mūsų svetainėje. Vienas dalykas, dar vienas pranešimas, da, sveikatos darbo grupė pradės savo darbą rytoj 12.30 min. prasidėjęs posėdis, jai pirmininkau. mūsų kolegę ir šio pirmojo susitikimo metu bus pristatyti du tyrimai. Vienas vadinasi ES veiksmai sveikatos priežiūros politikos srityje, kas yra padaryta iki, š, iki šios dienos. Ir antras tyrimas vadinasi ES viešosios sveikatos politika, dabartinė būklė ir ateities uh, uh, iššūkiai. ir vasario ketvirta bus vėžio, kovos su vėžio diena. Vyks keli renginiai ir sausio 21 dieną ir e, vasario ketvirtą dieną yra numatyti įvairius renginiai. A, dar norėčiau pasakyti, kad mūsų sekretorijate atsirado naujų darbuotojų. Aš norėčiau pasveikinti Magdą Guzovską, su ją galėsite nemažai pabendrauti. Ir Angelika Bruels taip pat sveikinu, jie aš jį štai ten yra. Tai yra dvi nu, naujos kolegės, kurios prisijungė prie mūsų sekretariato. <laughs> That's a welcome. Uh... Taip sveikos prisijungusios prie mūsų. Okay, so the next item is the uh, reporting back on. Uh... Toliau triš, e, turėsime aptarti vykstančias trišalės dėrybas ir balsavimus, kurie artėja. Taigi dėl taksom, taip vadinamosios taksonomijos e, tvarių investicijų e, skatinimo sistemos sukūrimas. Uh, Pagaliau gruodžio 16 dieną mums pavyko susitarti ir iš esmės da, tas galutinis susitarimas daugelio aspektų atspindi mūsų poziciją. Mes dirbame kartu su da, ekonomikos reikalų komitetu, kaip jums yra žinoma. Tai yra bendras tekstas ir balsuosime taip pat kartu su ikon komitetu ketvirtadienį sausio 23 dieną. E, pradėsime 9 valandą ir noriu visus paraginti dalyvauti balsavime, nes sunku buvo susitarti. Taigi vyks bendras e, ikon ir envi komiteto posėdis. E, jis bus trumpas, 15 minučių, bet prašyčiau visų ateiti. Taigi tas posėdis vyks šį ketvirtadienį, sausio 23 dieną. Toliau, kitą savaitę mes taip pat balsuosime ir dėl galutinio sustrimo dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės dokumento, pagrįsta naujo, dėl e, naujos redakcijos. Mes sustarėme dėl riziką grindžiamo požiūrio. Pirmą kartą susitarime kalbama apie būtinybę kovoti su mikroplastiku ir endokrinė sistema artančiomis medžiagomis. Uh, geriamajame vandenyje. Taigi trišalių drybų rezultatai yra geri ir balsuosime dėl to sutarimo kitą savaitę. O rytoj mes dar balsuosime dėl e, dar vieno susitarimo, dėl minimalių reikalavimų taikomų pakartotinai naudojamam vandeniui. Mes susitarėme su taryba šio klausimu gruodžio 18 dieną ir balsuosime, turėsime balsa, balsuodami patvirtinti. Uh, tą a, susitarimą. Taigi sugebėjome baigti darbą su trim dokumentais. Dabar galime pereiti prie koordinatorių rekomendacijų. Jos buvo išplatintos jums elektroniniu būdu. Taigi dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Taip, tai yra didelis dokumentas, kurį šį vakarą nagrinėsime. Pradedame darbą šiek tiek anksčiau nei buvo numatyta, bet aš tikiuosi, kad mūsų darybininko komanda jau atėjo, taigi prašome, Ester. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip jums yra žinoma, mes e, kalbame apie atitikties e, reikalavimus, kurie bus takomi e, vairavimo realiomis sąlygomis e, išbandymų metu. 80 mg da, da, yra nustatyta dizeliniams varikliams. Ir taip pat kalbėjome apie da, pakla, paklaidas. Uh, kurios gali būti taikomos įrangai. Tos paklaidos yra reikalingos dėl, dėl to, kad įranga nėra tobula ir mes klau, prašome komisijos standartizuoti visą įrangą. Bet mes taip pat norėtume, kad ši diskusija būtų kuo platesnė ir kad ji būtų ne tik susijusi su a, t, t, tomis galimomis maržomis ir paklaidomis, bet su da, a, NOX da, vertėmis. Ir pranešime mes raginame komisiją pateikti galutinį pasiūlymą per pirmą 2021 metų pusmetį. Ir Mes žinome, kad dokumentas dėl tipo patvirtinimos taikomos varikliams Euro 56 buvo patiktas po Teisingumo teismo sprendimo. Ir žinome, kad taip pat per, pagal komitologijos procedūrą 2016 metais jau buvo patvirtinti tipo tvirtinimo standartai ir dabar sektorėje būtent jie yra taikomi. Aš žinau, kad yra patiktas apeliacinis skundas, bet aš manau, kad mes turime būti pasiruošę uh, dirbti atsižvelgdami į tai, kad reikės taikyti bendro sprendimo procedūrą galiausiai ir e, bus reikalavome, kad būtų remiamasi e, mokslinių tyrimų duomenimis. Ir jau bendras atitikties rodiklis yra numažintas iki 0,43, nu 0,5. Taip pat reikalaujama, kad nešiojama matavimo įranga būt, veiktų kuo tiksliau. Mes norime, kad skaičiai būtų dar labiau sumažinti ir kad būtų atsižvelgta į mokslinio tyrimų duomenimis. Be to pranešime komisija raginama atitikties veiksnius tikrinti kiekvienais metais, atsižvelgiant į pažangą, tobulinant matavimo įrangą ir bandymų, bandymų metu naudojama įranga. Ir kolegos galite užduoti man visus klausimus, bet bet kuriuo atveju aš turiu du klausimus komisijai, pirinka. Kiek aš suprantu, sausio mėnesį turėjo, paskal, turėjo būti paskelbta GOC ataskaita, tačiau dabar ji bus skelbiama vasarį. Ir kiek man yra žinoma, buvo nuspręsta analizę papildyti papildomą informaciją. Ar komisija yra žinoma, kas tai yra per papildomą informaciją? ir iš tikrųjų ar vasarį bus viskas paskelbta. Ir žinome, kad GOC šiuo metu kalba apie maksimalų atitikties veiksnį 1,35 ir mums reikia didesnio aiškumo. Ar ketinama yra kažkaip keisti tą skaičių, atsižvelgiant naują informaciją, ar ne? Ar gali jie mums paaiškinti, kodėl reikia papildyti ataskaitą ir joje patektą analizę naujausią informaciją? Antras klausimas. Jis yra susijęs su standartizacija ši standartizacija vyksta, tačiau mes dar nežinome, kada tai bus padaryta. Aš kalbu apie PAMS ir kas tai kokia technologija bus naudojama, nes mes norime, kad tie PAMS būtų tinkama technologija. Ir komisija turėtų mums paaiškinti, ar dar jos anksčiau patikti įgaliojimai atitinka aktualią situaciją, ar reikėtų juos atnaujinti. Taigi aš norėčiau paprašyti komisijos pateikti mums atsakymus, nes mums per darybas reikėtų uh, žinoti, kokie būtų atsakymai šie klausimai. Taigi dėkoju Jums už Jūsų, už jūsų paramą ir net lauksiu diskusijos. Dėkoju dabar. Komisija suteiksime žodį šiek tiek vėliau dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, da, taip buvo ir numatyta, bet da, komisijos dar ir nėra kol kas. A, ne, ne, kaip tik atvyksta komisijos atstovė. Miriam Deli. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti taip pat ir mūsų pranešėjai. Mes negalime be abejo kalbėti šį dokumentą, neprisiminę ne, ne Dieselgate skandalo, komisijos rekomendacijų ir uh, Emes labai aiškiai pasakė, kad atitikties faktorių reikia sumažinti, tai tam pritarė ir Europos parlamentas, tačiau dabar bandoma dėlgtis nepaprastai kūrybingai ir vadinama tą atitikties faktorių vaidinti kažkaip kitaip, bet jeigu yra kažkokia spraga numatyta teisės akte, tuomet nesvarbu, kaip ją vadintumėte, ji visuomet tenai liks. Ir tai susilpnins dabar galiojančius emisijų standartus. 2,1 e, ir 1,5. Ir tai iš esmės leistų e, praleisti tuos e, variklius, kurių išmetami teršalai siekia 166 mg per 1 km ir 120 mg per 1 km. Ir tai yra visiškai nepriimtina. Tai visiškai prieštarauja da, a, kitiems da, testavimams. Naujos technologijos e, leidžia da, mums užprieinamą kainą a, užtikrinti, kad NOX emisijos būtų mažesnės nei 1,5 ir net dar mažes, mažiau nei 80 mg per kilometrą. Atitikties faktorių mažinimas nuo 80 mg per kilometrą nėra pateisinamas. Jis tiesiog leis mums toliau naudoti netokią veiksmingą technologiją. Todėl atitikties faktorius būtų suprantamas kaip į, e, į išlygą leidžianti nenau, nesilaikyti galiojančių standartų. Ir aš manau, kad tai sudarytų labai pavojingą precedentą. Šiame kontekste komisijos pasiūlymas, sprendimas pateikti teisėkuros pasiūlymą, kuris atstatytų ankstesnį atitikties faktorių, nepriimtinas. Atitikties faktorius kurį nustatė EPP pranešėja. Uh, buvo patvirtintas ir manau, kad jis nebetitinka tikrovės. 80 mg per kilometrą skaičius buvo patvirtintas prieš 20 metų ir mes žinome, kad šiandien mes jau turime naujas technologijas. Ir todėl aš nemanau, kad mums reikia kažkokio papildomo lankstumo čia, numatant tuos atitikties, žaidžiančius atitikties, atitikties koeficientų. Uh, Ir yra tokių jau benzininių variklių, kurių emisijų, emisijos yra mažesnės nei 60 mg per kilometrą. Yra ir kitų technologijų. Ir aš manau, kad nėra jokių priežasčių, kodėl mes leistume vienai technologijai teršti labiau nei kitoms. Ir kodėl dizeliniams varikliams gali būti leista. Uh, viršyti dabartinį limitą pusantro karto. Ir manau, kad reikėtų tobulinti dabartinės e, technologijas, o nesitikėti, kad galima bus po to pritaikyti kažkokį atitikties koeficientą. Technologijas jau turime ir e, automobilių gamintojai gali jomis naudotis, jos yra prieinamos ir techno, e, šias technologijas reikia įdėkti visuose automobiliuose. Taigi aš tikrai abejoju, ar komisijos patiktas pasiūlymas ir apie pranešėjus remiamas pasiūlymas iš tikrųjų atspindėjęs e, mūsų tikslus. Todėl aš manau, kad mes, mes turėsime pateikti pakeitimus. Dėkuoju Renew frakcijos e, vardu. Susana Solis, dėkoju. E, dėkoju pranešėjui už tai, kad pateikėte, man, pateikėte pranešimą. Aš iš principo pritariu tam, ką jūs pranešime nurodėte. Visų pirma, mes turime būti daug ambicingesni, jeigu mes iš tiesų norime sumažinti emisijas. Mes kalbame apie sveikatą ir e, iš ankstinės, tūkstanti, tūkstančius iš ankstinių mirčių, kurias e, sukėlė e, tas Mm, tos emisijos. Ir mes e, pasirašėme žaliai kursą ir mūsų sistema turi, būti ambicing, turi turėti ambicingus tikslus, kurie yra kuriais reikia užtikrinti, kad automobiliai e, kiek įmanoma mažiau išmestų iš metalų. Turime tai padaryti kiek įmanoma greičiau ir mes turime nustatyti datą o tai buvo 2021 m. gruodis. Ir mes turime taip pat atskirti atitikties faktorių, kai buvo ankstesniuose teisės aktuose ir atskirti ir atsakomybės rytis gamintojo. E, ir jokių atveju jis negali viršyti 80 mg kilometrui. Ir taip pat matavimo prietaisų e, nuokrypius. Uh, E, ir įvairovę. 2020 e, e, metais, tai yra dabar, visos įmonės turi atitikties faktorių vieną vienetą ir taip pat 0,43 atitikties koeficientą įrangai, kuri matuoja emisijas. Mes turime užtikrinti, kad komisija galėtų peržiūrėti tai, kad sumažintų Tai buvo padaryta deleguotose teisės aktuose, kurie paremti moksliniais e, įrodymais. Ir dabar mes gavome mokslinio tyrimų centro ataskaitą prieš mėnesį. Ir e, ten e, nurodytas koeficientas yra 0,32 kol kas pranešimas dar neprieinamas, taigi komisija turi mums papasakoti, kas yra naujo. Jie dabar negali e, šito pranešimo pateikti, tačiau būtina, e, jis būtinas tam, kad būtų sumažinta paklaidos, mažinas paklaidos, e, skirt, paklaidos galimybė. Taip pat E, matavimo sistemos yra e, skirtingos, rinkoje yra e, skirtingos PNM ir mes turime užtikrinti, kad mes šioje, naudotume pačią naujausią technologiją, tad mums reikia standartiza, standartizacijos, kad galėtume identifikuoti PEM. Jeigu mes turime sertifikavimą, tai jeigu tie PEM bus e, sertifikuoti, tai mums nereikės jokio, e, mums nebus poreikio turėti e, paklaidą. Taigi mes norėtume kiek įmanoma greičiau tą pabaigti ir mes paprašytume, kad komisija tai paaiškintų ir kad paaiškintų, kada bus baigta procedūra. Aš sutinku su tą nuomonę, kad atlikties faktoriaus įvedimas nebuvo geriausias sprendimas tačiau tai buvo demokratiškai patvirtinta 2016 metais ir mes gavėjams ir nustatėme šitas sąlygas, kad jie dirbtų e, pagal jas nuo 2016 metų. Dabar mes turime 1,43 ir e, dabar mes Teisingumo teismo e, prašome, kad būtų iš naujo atstatyta įprastinė procedūra yra tik ties faktoriai. Dėl to mums reikia tos įprastinės procedūros. Pramonį reikia būdų dirbti, tipo patvirtinimas užtrunka daug mėnesių ir jiems reikia iš anksto suplanuoti visą logistiką. ir girdėjome, kad pasakyta, kad 60 86 procentai transporto priemonių e, turi mažesnę nei 20 mg emisiją. Mes matome, kad tos priemonės efektyvės. Tačiau kas atsitiks su tomis 13 procentų transporto priemonių, kurios netitinka šito reikalavimo? Ar žinote, ką tai reiškia pramoniai? Ar e, manote, kad, kad tas procentas gali būti patvirtintas pagal tipo patvirtinimą? Uh, Mums reikia mokslinių duomenų, kad galėtume atsisakyti šito atitikties faktoriaus. Tiek mes prašome. Ačiū. Greens, e, Dėkoju. Ponas Eikhaut, na visada kartojasi tos diskusijos, kurios, um, kurias mes girdėjome per pirmąjį nuomonės pasikeitimą. Visų pirma, norime padėkoti pranešėjai už uh, nuveiktą darbą, rengiant šitą pranešimą. Na, nes nepritariu aš jam iš tikrųjų. Ir e, norėtume E, e, prisiminti e, šešėlinio pranešėjo iš Rinijų atsakymą, atrodo, nesusipratimų yra. Visų pirma, 2016 metais, sakote, buvo demokratiškai pritarta tam, tačiau problema yra ta, kad mes nuo 2007 metų turėjome standartus, tai yra 80 mg ir buvo visiškai aišku, kad visi automobilių gamintojai turė, žinojo, jog jie turės pasiekti tą 80 mg koeficientą e, iki nuo 2007 metų jie tą žinojo. Ir jie vėliau e, pritaikė įvairiausius triukus, e, atskiesdamos tą rodiklį ir tai netgi baigėsi dizelgyto skandalu. Tada komisija per deleguotus teisės aktus pabandė tai pakeisti, jie iš tikrųjų keitė bazinius teisės aktus per deleguotusius teisės aktus, mes tam priešinomės ir mes, žalieji, socialdemokratai, Aldė, GUE tą darėme, tačiau mes praradome balsavimą dėl to, kad norėdami e, paprieštarauti dėlionėm teisėms aktui, mums reikia absoliučios daugumos. Tačiau mes visada sakėme, kad viską keisti reikia per įprasnes procedūras, o ne reaguotusius teisės aktus, taip kaip e, numato ir teismo sprendimas, kuris sakė, kad negalite to daryti per deleguotą į teisės aktą, turite tai daryti įprastinę teisė, teisėkros procedūrą. Taigi e, turime užtikrinti nuoseklumą ir turime į tai žiūrėti ir veikti panaši kaip e, įprastinė e, e, teisėkuros procedūra. Džiugu, kad E, yra įvedami atitikties koeficientai ir e, atrodo jie e, dabar susilpnina standartus, nei buvo numatyti 2007 metais, tačiau taip ir reikia pasakyti. Mes tengiamės užtik, suteikti užtikrintumą gamintojams 2007 metais, kad jie turi siekti 80 mg. Ir jie turi šitą tikrumą iki šiol, tačiau dabar mes sukūrėme netikrumą, nes taiga mes numatome kitą atitikties koeficientą, o tai yra tik tais prieš 12 metų suderintos standarto e, atskėdimas. Ir jeigu jūs tam pritarsite, tai tai bus precedentas, kad nuo dabar mes e, pripažinsime, jog bet koks mūsų nustatytas standartas iš tikrųjų gali, nėra nieko užtikrinto. Taigi tai yra tokia, toks pavojus. Be abejo, yra tokių, kurie sako, dažnai mes taip darome. Pavyzdžiui, kai e, kalbame apie greičio ribojimą. Tačiau ką mes darome, mes tam nepritarėme. Mes daugiau ar mažiau jau įtraukėme į tai, kad visada yra to netikrumo, kai kalbame apie greičio ribojimą. Ir, pavyzdžiui, šimta 100 km per valandą nebegalima važiuoti, tačiau iš tikrųjų tai reiškia, kad tą 100 km per valandą reikia padauginti iš 1,4 Mes esame prieš tai ir e, mes tikimės, kad Rinjų, būdami naujos, e, ne, naujos e, sudėties prie mūsų prisijungs. Mes sakome, kad dabar standartas yra susilpinamas ir mes dabar savo miestus pavedame dėl to, kad mes leidžiame taikyti aukštesnį emisijų, emisijų limitą automobiliams. Mes neturėtume tam pritarti. Okay, so Uh, for ID we don't have. Dėkoju. Silvija numerį iš ID, ID nėra. AKR. E Pone Zalievska. Dėkoju už tokį emocingą pasisakymą. Dabar kiti turėtų elgtis e, ramiai. Galbūt kai kurie jūsų nusivilsite, tačiau aš sutinku su pranešėja ir jos e, pranešimu. Ten viskas labai nuoseklu ir ji nori, kad būtų priimti galutiniai sprendimai, nori, kad pramonė užsitikrintų teisinį tikrumą ir kad galėtume veikti e, esamomis aplinkybėmis įprastinėmis aplinkybėmis. Pranešėjas organizavo sustikimą su komisija, pranešėja ir su jungtiniu tyrimų centru. Ir mm, štai ką aš galvoju. Lieka daug neatsakytų klausimų. Ir atrodo, kad mūsų klausimai liūdina komisiją ir e, tyrimų centrą. Atrodo, kad testai nepabaigti. Ir mes čia kalbame apie e, technologijas, apie technologinę įrangą. Neturėtų būti jokių netinkamumų. E, pranešėjas minėjo, kad e, Junktinis tyrimų centras papildys savo analizę. Aš tikiuosi, kad tai išsklaidys mūsų abejonės. Mes taip pat pasiūlysime naujas nuostatas. 11 straipsnio pirmoje dalyje komisija įtraukė labai aiškę nuostatą. Ji labai e, konkreti, labai detali ir gali būti problemiškas e, smulkiam ir ten verslui, kui, e, įmonėms, kurios gamina detales. E, kad, kad jos gali išnykti, išstum, būti išstumtos iš rinkos, tad e, tai ribos konkurenciją aš siūlau daryti pakeitimus šiame dokumente. Mes tai stebėsime. Ačiū. Dėkoju ir paskutinis dėrybinės komandos kalbėtojas, ponia Kanečna iš GUE. Ačiū. Dėkoju kolegos. Aš jums sakiau, ką aš apie visą tai galvoju, tad kalbėsiu labai trumpai. Aš e, džiaugiuosi pranešėjos pasiryžimu išsiaiškinti tam tikrus e, netikrumus, pavyzdžiui, atitikties e, koeficientą ir taip toliau. Labai svarbu kad komisija mums aiškiai pasakytų, kada šita šitas pranešimas bus ir kada, kada šitą ataskaitą bus ir kokie bus kiti veiksmai. Prieš e, mūsų e, kolegos iš žaliųjų kalbą man buvo ma malonu matyti, kad e, ne emocijomis buvo vadovaujamas, o faktais ir analizė. Aš už tai kovojau penkerius metus, tad aš žinojau, ko tikėtis. Uh, Aš tikiu, kad dėl visų teisinių netikrumų, dėl to, kokių verčių turi dabar laikytis um, transporto priemonės, o mes laukiame sprendimo dar dėl to, tuo pačiu metu mes turime labai trumpą laikotarpį, kada, pati, per kurį turime pateikti papildomus pakeitimus dėl e, transporto priemonių efektyvumo. Ir galbūt e, todėl, kad e, kol kas vis dar nėra Junktinių tyrimų centro ataskaitos, aš neįsivaizduoju, kaip mes galėtume į tai leistis be emocijų. Uh, E, be e, part, e, frakcijų partijų politikos ir noriu paklausti kolegų, ar mes tikrai galime tai daryti emociškai ir negerbti mūsų pačių teisės aktų, nes per metus mes turės, po metų mes turėsime dar kartą peržiūrėti šitą teisės aktą, o po 12 mėnesių mes galime turėti tokius apčiuopiamus duomenis ir aptarti, e, kokios yra mūsų nuomonės. Tačiau daryti tai dabar ir emociškai e, baiminantis, aš galvoju, tai būtų labai neatsakinga ir tai gali baigtis tik vienu dalyku. Mes e, ant popieriaus išdėstysime tam tikrus skaičius be jokio pagrindo ir tada tai gali sukelti daug daugiau problemų, nei kad verta. Po vienerių metų peržiūrėjus, galiausiai na, mums gali būti labai sudėtinga, nes tie skaičiai mums atrodo tokie sudėtingi, tačiau kas tada atsitiks? Mes e, vėlgi elgsimės e, neryštingai ir vėl atsidursime labai sunkioje situacijoje. Taigi, būkime racionalūs, konstruktyvūs, palaukime e, Junktinių tyrimų centrų, centro išvadų ir palaukime, kol tinkamai bus peržiūrėtas teisės aktas po vienerių metų. Aš suprantu visus jūsų argumentus, tačiau kita vertus, tai, ką sakė pas, yra neteisinga, e, kad nėra teisės aktų. Nors man nepatinka, tačiau teisės aktai buvo. O tai, kad mes tengiamės jį pakeisti, tai, tai, yra, tai buvo tiesa. Mums nepavyko, tačiau paties fakto tai nekeičia. Mums reikia laikytis teisės aktų, kurie jau egzistuoja. Ir norėčiau, kad mes visų savo emocijų neišvaistytume. Geriau siekime vizijos, dirbkime juos siekdami, kurie yra daug svarbesni, nes e, mes dabar tą dalyką čia darome, o jis yra laikinas ir be to jis neparemtas jokiais kitais faktais. Ačiū. Okay. Taip. Dabar pradėsime spontaniškų pasakymų procedūrą. Vienas, du. 3. 3. Prašymai pasisakyti. 4. 4 ir viskas. Gerai. Pone Evy iš neprisijungusios frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Per praėjusią kadenciją parlamentas pasakė prieš atitikties koeficientus, dar nepakeistus. Taigi įdomu, kas šimtuko. 7 metais ES nu-, nustatė limitus azoto oksidų emisijoms iš automobilių. Tada buvo sužinota, jog daug automobilių išmeta 20 kartų daugiau emisijų. Taigi reikėjo kovoti su ta žala ir buvo numatyta renkti testus, kai būtų testuojami emisijos realiomis variavimo sąlygomis. Taigi, buvo tikrinamos realios emisijos, o ne tik laboratoriniai tyrimai atlikami. Ir Komisijos manimu, tokie testai vis tik numato tam tikrą klaidos galimybę. Nors komisija nuo 11 metų dirba ties šio klausimu. Vis tik visą tai nelabai rūpėjo automobilių gamintojams. Ir komisija numatė techninį reglamentą 14 metų. Ir jie štai įvedė tuos atitikties koficijantus, tiesiog daugiklius, kurie leido gamintojams nesilaikyti teisiškai privalomų ribų. 18 metais teisingumo teismo sprendimu tai buvo atšaukta. Taigi vis tik paaiškėjo, kad Europos parlamentas buvo teisus ir tie koficijantai buvo atšaukti ir buvo pareikšta, kad komisija negali keisti bazinių teisės aktų tokiu būdu ir numatyti limito. Tuo pačiu teismas pareiškė, kad bet kokie netikslumai, kurie yra statistinėse metoduose, turėtų būti sprendžiami gerinant testus, o ne numatant laikinus koficijantus. Tai labai keista būtų, kad per dešimt metų komisija net nerado laiko padirbėti ir patikslinti testus kad būtų galima geriau suprasti realias vairavimo sąlygas ir fiksuoti informaciją realiu laiku. Taigi, kolegos ir pranešėjai, negaliu palaikyti pozicijos šiame pranešime, nes čia bandoma pateisinti komisijos poziciją. Parlamentas turi atmesti griežtai tokią nuomonę ir dėl to siūlau teikti pakeitimą, kuris atmeta tai. Taip pat dar vienas paskutinis aspektas. Komisija nori, kad patikėtume, jog turime skubiai imtis veiksmų ir skubiai patvirtinti šį teisės aktą dėl e, to, kad kitu atveju kyla teisinis neužtikrintumas. Turint galvoje, kad Teisingumo teismo sprendimas įsigalios 20 metų vasario mėnesį. Bet tai yra netiesa tiesiog. Nėra tokio skubumo. Komisija nepasako, nuslėpia, kad jau yra apeliacinis ieškinys pateiktas ir dėl to tas terminas yra suspenduotas, kada turi įsigalioti teisingumo teismo sprendimas. Taigi, na, visa ta situacija tikrai yra neraminanti, tad raginu atmesti šį pasiūlymą. Dėkoju. Dėkoju, Riniu Jan Vitamin. Dėkoju. Dėkoju šis įdomias diskusijas. Na, atrodo, kad klausimas turėtų būti pa pa paprastas. Bet vis tik mane išrinko mm, mūsų žmonės ir jeigu jie dabar klauso diskusijos, turbūt jie labai susipainio dėl to, kas vyksta čia. Taip. Pažiūrėkime į tą situaciją. 7 metais buvo numatyti kriterijai ir normos. Žinoma, galima diskutuoti, ar tikrai visi pritarė toms normoms, bet kai jau buvo sutarta dėl normų, tai reikia laikytis tų taisyklių, tai turėtų būti suprantama. suprantama automobilių naudotojai ir pirkėjai galiausiai nesupranta, ką geria šitas kūro vartojimas. Nes pasakom jau, kad jų vartojimas yra vienoks, tačiau vėliau paaiškėja, kad važiuojant automobiliu vis tik yra tas vartojimas pusantro karto du kartų didesnis. Tas pats ir su NOX e, emisijomis. Tuomet žmonės buvo paaiškinta, kad visą tai yra laboratorijų rezultatai, o ne realaus vairavimo rezultatai. Bet vėlgi, kągi tai reiškia? matėme, kad e, paaiškėjo, kad buvo naudojama speciali įranga, kuri turėjo paveikti rezultatą. Taigi, žinoma, vartotojai labai neigiamai tai įvertino ir neigiamai pažiūrėjo į automobilių gamintojus. Tada buvo nutarta, kad reikia rimčiau šio klausimo imtis, kad e, tikrai būtų skaičiuomas realios emisijos. Ir staiga aš tada prireikė atitikties koficijantų, vėlgi numatoma, kad bent dvigubo reikia leidžiamo kiekio. Na ir kągi tai reiškia nesąmonės, vis tai yra pusantro karto daugiau ar du kartus daugiau. Vis tik mes, teisės kurie, turime aiškiai nurodyti kriterijus ir tuomet jų reikia laikytis. Taigi tai turi būti visiškai aišku. Dėkuoju. Dėkoju, ponia Paulus. Dėkoju už šį pasisakymą. Nes be abejo, būtent, na, man tą sakė rinkėjai per rinkimų kadenciją. Klausė, kaip dabar gali būti, kad štai yra teisės aktai, o automobilių gamintojai tiesiog nekreipia tai dėmesio ir kodėl nei komisija, nei Europos Sąjunga čia ne, neparodo jau dantų ir neišsireikalauja, kad gamintojai laikytųsi teisės arba nesusimokėtų baudų. Aš pati turiu patirties darbo laboratorijoje ir nesustikinusi tuo paaiškinimų, kad štai yra netitikimų matavimuose ir kad reikia dabar naujos ataskaitos, kurie viską patikslintų be jau netitikimų. Mūsų vartotojai nori. Nu, mūsų vartotojai norėdavo, kad būtų patikima visa informacija, įskaitant ir tas galimas klaidas. Ir tai manom paskaičiuoti, jeigu žinote, kokią turite įrangą. Ir jeigu laboratoriją jūs savo valdote atsakingai. Tuomet jūs turite žinoti, ką jis kaip įrangius ar ką jinai testuoja. Ir galite tuomet tiksliai apibriežti savo testuose, kokios yra tos e, klaidų ribinės vertės. Ir niekada negali tai būti pasteisinimu, kad štai reikia priimti teisės aktus taip, kad galėtų laboratorijomis naudotis tie, kurie iš principo negalėtų jomis naudotis ne, nebuvo galima priimti jokių atitikties koficijantų. Dėkoju. Dėkoju. Kokarys, Gue. Dėkoju. Pone pirmininkė, taip norėčiau pakalbėti apie laboratorijas. Na, buvo kalbama čia apie emocingumą, apie tai, kad baimės kleidžiama, apie tai, kad mokslininkai remtis Bet norėčiau nu, pasakyti, kad laboratorijos tai yra tas vietas, kur nėra emocijų, bet tik, tikrame gyvenime, tikrame vairavime yra daug emocijų. Ypač kalbant apie azoto oksido emisijas, tai kalba ir apie klimato kaitą, ir oro taršą, ir tai veda prie taip pat žmonių mirčių. Šimtai tūkstančių kasmet žmonių miršta anksčiau laiko, todėl kad, na, bent iš dalies dėl to, kad dėl tokios taršos. Tai kaip čia be emocijų kalbėti? Taip pat, vis tik e, kalbant apie teisės dokumentą, nereikia vadovauti emocijomis. Teisinės procedūros yra aiškios, mes jas turime, jų reikia, jų reikia laikytis. Ir įstatymai turi būti taikomi tinkamai, neturi būti išradinėjama jokių fan, fantazijų, čia jokių atitikties koeficientų. Taigi manau, kad aišku, kaip turime dirbti toliau. Dėkuoju. Dėkuoju toliau Torvalds. Dėkuoju pirmininkė. Tik trumpai norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė Bas. Labai draugiškų pastabų užsakė jisai Renew atžvilgiu. Na, mes vis dar diskutuojame dėl šių klausimų. Frakcijoje tik tais trumpas kol kas diskusijos įvyko ir dar tos diskusijos vyks toliau viena vertus mūsų kultūra frakcijos kiek kitokia negu žaliųjų. Pas e, žaliuosius tiesiog basas tampa visų klausimų pranešėjų ar šilinių pranešėjų, jam tai gal ir neblogai, bet tada diskusijos gali pasidaryti šiek tiek vienpusiškos. Na, mūsų požiūris yra kitoks. Mes laisvę numatome mūsų nariams ir tuomet diskutuojame. Taigi tikiuosi galite įvertinti ir mūsų darbo metodą ir pamatysite ilgainiui puikių darbo rezultatų. Dėkoju. So, uh... Dėkoju. Taip pat buvo klausimų ir komisijai. Pačia pradžioje iškeltų. Sterlangė uždavė tos klausimus, tad gal komisija galėtų mm, greitai atsakyti tos klausimus. Tiksliau, gal galite pakartoti klausimus ir Tada komisija atsakys, taip, dėkoju, norėjau paklausti apie Jungtinio tyrimų centro ataskaitą. Vėluoja, turėjo būti šį mėnesį, dabar jau va, e, vasarį. Tai klausimas, kasgi yra, ar yra papildomos informacijos įtraukiama, kokia ta papildoma informacija, iš kur jį gaunama ir ar dabar jau vasaris yra galtinė data. Ir dabar kitas klausimas, kurį taip pat ir Renew paminėjo, tai yra PEMS standartizavimas. Žinoma, reikia užtikrinti, kad ši, ši įranga būtų ne bet kokia, bet tai būtų pati geriausia įranga, geriausios technologijos, pati tiksliausia įranga. Kaip suprantu, yra dirbama ties šio klausimu. Tačiau kol kas atsakymai yra labai neapibriežti dėl to, kas vyksta. Tai ar komisija gali paaiškinti, kokia yra situacija? Ar vis dar galioja esami, esami įsigaliojimai, reiškia atnaujinti ir kas bus ateityje? Dėkoju toliau komisija. Dėkoju ponia pirmininkė, dėkoju už klausimus ir komentarus bei pastabas. Dėl pranešimo projekto. Na, iš komisijos pasinačiau padėkoti tiems, kurie paremė mūsų pasiūlymą ir tuos matome, žinoma, kad pakeitimai tikrai ir daro šį dokumentą aiškesniu. Dabar dėl jūsų dviejų klausimų, dėl Junktinio tyrimų centro ataskaitos. Na, mes tikėjomės, kad ataskaita būtų patvirtinta sausio mėnesį, tačiau galbūt prisiminsite, kad e, jau per diskusijas gruodį su jumis, tada kolegos jau pristatė rezultatus ir tada parlamentas kėlė klausimų dėl to, kiek e, reprezentatyvus yra tyrimų duomenis. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kokia yra rinkos, jie dabar pasiekima į, į, įranga paaiškinome, kad centras patikrins 25 procentus rinkoje esamos įrangos ir tuomet kai kurie iš jūsų teigia, kad to neužtenka galutiniam įvertinimui, koks yra PEMS sistema efektyvumas. Būtent tada centras nutarė patikrinti ir pačią naujausią rinkoje atsiradusią įrangą, kad apimtų 100 procentų. Būtent todėl yra vėluojama. Ir Greitai bus baigti tikrinimai tos įrangos. Turbūt šią ar kitą savaitę. Ir tada reikės atlikti papildomą analizę. Taigi būtent todėl yra vėluojama, kad norima, kad analizė būtų kuo tikslesnė. Taip pat e, buvo paminėta, kad e, data buvo sausio mėnesis, bet nebuvo patvirtinta ataskaita, na tai dabar negaliu taip drąsiai sakyti, kad tikrai vasarį bus viskas patvirtinta. Tačiau turint galvoje procedūras, manome, kad na, bent jau iki vasario pabaigos tikrai tai turėtų įvykti. Toliau. Toliau dėl standartų ir sen. Na, gavome iš darbo grupės e, informaciją, jie kaip tik rengia standartus gal turbūt iki kovo vidurio tai bus baigti darbai šie. Ir tuomet bus dar 2-3 savaitės vertinti darbo grupės darbo rezultatus. Reikia suprasti, kad darbo grupė padarė. Ir jeigu manysime, kad judama gera kryptimi, mes pristatysime savo nuomonę. Ir jeigu viskas tiks gerai, tai turbūt kovo viduryje jau standartas gali būti patvirtintas. Dėkoju. Thank you. So give the floor back to uh, the rapporteur. Dėkoju, tuomet gražins žodį pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė. Taip, labai norėjau išgirsti tos uh, atsakymus šios klausimus, tad labai dėkoju komisijai už tai, kad atsakė. E, šį klausimą, ypač dėl jungtinių tyrimų centro, tikrai komitetui tai labai rūpėjo. Ačiū už detalų atsakymą. Na, taip pat turint galvoje nu, pasikeitimo nuomonėmis, matome, kad nuomonės yra labai įvairios, visos nuomonės yra atstovaujamas. Yra terminas teikti pakeitimams, pakeitimai bus pateikti kito termino ir tuomet matysime, ar galima kaip nors visą tai suderinti, suvienyti tą įvairovę. Bandykime. Taip, kartais būna ir įvairovė vienovėje na, galbūt būtų galima padėti užtikrintesnę vienovę įvairovėje, galbūt reikėtų atidėti pakeitimų terminą, turint galvoje, kad reikėtų sulaukti JRC ataskaitos, nes mesgi šį posėdį numatėme tam, kad būtų galima pasiremti tą informaciją. Taigi dabar terminas pakeitimas yra kitą savaitę, o dar ataskaitos nėra. Tad turint tai galvoje, kad mums tos informacijos reikėtų, gal būtų galima pateikti pakeitimus Ir, na, turbūt pati padėtų užtikrinti vienovę tarp pakeitimo, ar ne? Atidėti terminą, kad būtų galima gauti visą informaciją. Ester? Na, išklausiau diskusijų. Panašu, kad yra bent dvi frakcijos, gal net trys frakcijos, kurie turi nuo pasiruošę teikti savo pozicijas be centro ataskaitos. Ta turbūt netaip svarbu, ką jo tarce pasiūlys. Vis tiek matysime labai daug pasiūlymų Tad vargu ar tikrai verta atidėlioti tą terminą. Gerai. Na, manau, kad tai, kas jau labas, yra taip pat atitikties koficijantas ar net termino datai. Gal visai logiška šitas pasiūlymas. anyway. I, I missed your joke, Neil. Sorry. So, we, it took a while, but it's not... you, you missed just, you. just in terms of a... Uh, na taip, iš procedūrinės pusės, kadangi na, buvo iškeltas šis klausimas, tai vis tik pranešėjas dėl to sprendžia. Tad manau, kad pranešėjas vis tik pozicija šio klausimo yra aiški. Jeigu bus apsigalvota, galbūt vasario mėnesį, tai tuomet jau darybinė komanda, tai svarsys nebe komitetas. Taigi, balsavimas Na, visų pirma, pakeitimų terminas yra sausio 28 diena, o balsavimas bus kovo mėnesį. Taigi dabar nepradėsime diskusijas dėl terminų mm. iš naujo. Baigiame šį darbo tvarkės punktą. Septintąjį. Eikime toliau. Aštuntas darbo tvarkės punktas. Taigi prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2, 3, 4 dalis. Švinas ir jų junginiai PVC medžiagose. Suteiksiu žodį pranešėjams. Pradėsiu nuo Bas Eichhout. Vėl. Prašau. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų šį dokumentą nagrinėjame jau labai seniai. Nuo 2000, 2000 metų. 2000 metais mes jau kalbėjome apie šviną, kuris naudojamas PVC gaminiuose, apie švino junginius PVC gaminiuose ir tuomet komisija pripažino, kad tai yra pavojinga medžiaga, visi tą žinome, švinas yra toksiška medžiaga ir nėra jokių saugių e, e, švino kiekių. Dar 2000 metais tą Europos komisija patvirtino, Europos parlamentas 2001 metais patvirtino rezoliuciją, kurioje buvo pasakyti, kad mes norime, kad e, būtų uždrausta naudoti šviną PVC gaminiuose. 2001 metais tą pasakėme. Taigi Prieš du dešimtmečius pasakėme ne švino junginiams, tačiau komisija priėmė kitokį sprendimą ir nusprendė taikyti savanorišką, laipsnišką šios medžiagos naudojimo atsisakymą. Jis turėjo būti pradėtas taikyti nuo 2013 metų. Ir e, Europos gamintojai nuo 2015 metų pradė, e, atsisakė švino junginių PVC gaminiuose. Europos parlamentas norėjo kitokios situacijos, tačiau Europos komisija priėmė savo sprendimą. Ir tas savarankiškas susitarimas nėra taikomas importuojamam PVC Taigi, šiandien susidarė labai sudėt tokia įdomi situacija, kad Europoje mes gaminame PVC be švino, tačiau mes importuojame gaminius, kuriuose yra PVC su švinu. Ir todėl komisija dabar siūlo apriboti švino naudojimą PVC gaminiuose. Reikia pasakyti, kad nėra pasakyta, kad mes nenorime, kad PVC gaminiuose būtų švino, o būtent toks reikalavimas taikomas yra Europos gamintojams, bet komisija įvežamam PVC taikės tam tikrą toleranciją. Tai yra geriau negu niekas gal, bet kartu yra numatytos ir kelios išlygos ir tos išlygos yra taikomas pakartotinai naudojamam PVC. Taigi mes sukursime atskirą rinką, kurioje bus e, e, e, naudojamas šviežiai pagamintas PVC be švino, po to bus importuojamas PVC su švinu ir po to dar galima bus toliau naudoti tą PVC, jei jis bus pakartotinai naudojamas. Taigi iš esmės švinas PVC gaminiuose liks ilgą laiką. Nepaisant visų Europos parlamento nuomonių patvirtintų iki šiol, ir EPP frakcija dar rengia savo poziciją ir Nilsai taip, aš puikiai žinau, kad e, nuomonių yra įvairių ir aš e, suprantu, kad mums reikia reikia, kad viską sudarintume. Tačiau aš noriu pasakyti, kad EPP patvirtino pritarė taip pat ir Europos žaliojo kurso rezoliucijai. Ja tvirtiname praeitą savaitę. Ir ten buvo kalbėta apie netoksišką gaminių ciklą. Ir Europos parlamentas labai aiškiai pasisakė už tokius ciklus. Ir mes pasakėme, kad Europos Sąjungoje rinkoje taikant uh, gaminių perdirbimo, atliekų perdirbimo vei, uh, veiklą, uh, mūsų rinkoje neatsirastų dar kartą pakartų toksiškų medžiagų. O tas komisijos pasiūlymas, kuris leidžia naudoti pakartotinai naudojimą perdirbtą PVC, leidžia tai daryti. Beje, dėl tos pastraipos buvo surinktas vardinis balsavimas. 643 parlamento nariai pritarė mano minėtai pozicijai. Taigi labai didelė dauguma. Ir dabar iš tikrųjų mūsų laukia pirmasis išbandymas švinas PVC. Komisija sako, mes taikysime apribojimą importuojamiems gaminiams, bet o Europoje taikomas visiškas švino uždraudimas ir, ir bus taikomas tam tikros išlygos perdirbtam PVC. Ir komisija sako, kad mes taip pat norime, kad tie gaminiai būtų tinkamai pažymėti. Ir tas žymėjimas skambėtų taip perdirbtas PVC. Bet tai netgi gali turėti ir teigiamas konotacijas. Nes mes turėsime naujai pagamintą PVC ir perdirbtą PVC. Taigi gamintojai gali pagalvoti, a, perdirbtas tai yra gerai, nes tai atitinka žiedinės ekonomikos principo, principą. Tačiau tame perdirbtame PVC bus daugiau švino nei naujai pagamintame PVC. Taigi taip mes galime pritarti žymėjimui, kuris tik, tik klaidins vartotojus. Be to, aš manau, kad visas šis požiūris e, yra nesažininkas tų žmonių, kurie surado naujas beš, e, technologijas gaminti PVC be švino atžvilgių. Taigi mes norime pareikšti prieštaravimą kartu su kolegomis iš Renew ir socialdemokratų frakcijos mes sutarėme ir taip, galite pasakyti, kad yra daug gaminių, kuriuose yra PVC su švinu ir mes negalime jų atsikratyti. Ir e, taip galime viena vertus tiesiog perdirbti tokį PVC, mažinti atliekas, tačiau kartu mes nusiūsime netinkamą ženklą cheminiai pramoniai. Nes kiekvieną kartą, kai jie mus atakuoja, mes jiems sakome, kad cheminės medžiagas reikia perdirbti. Ir taip, tai yra tas atvejais, kai pirmą kartą iš tikrųjų gamintojai gali mums parodyti, kaip jie galėtų perdirbti PVC ir išimti iš jo šviną. O da, PVC su švinu perdirbimas ir pakartotinės naudojimas būtų tikrai žalingas. Ir tai prieštarautų visoms mūsų anksčiau patvirtintoms pozicijoms. Įskaitant ir rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso, kurią tvirtinome praeitą savaitę. Septynias minutės leidau tau pasisakyti, nes tu esi pagrindinės pranešėjas, bet aš norėčiau paprašyti kitų pranešėjų kalbėti šiek tiek trumpiau. Marija Arena. Dėkoju, aš tik, taip pat labai labai greitai kalbėsiu, nes Basas tikrai viską paaiškino. Pirmiausia, savanoriški veiksmai ne visuomet tinka ir dažniau pasitaiko privalomi reikalavimai. Nes tik tuomet galima pokyčius paskatinti realiai ir kuo skubiau. Dabar dėl perdirbto PVC. Jau buvo pasakyta, kad Tai, kad tuose gaminiuose bus švino ir jo, sudėtis, jo sudėtie gali būti e, iki 0,1 procento. Ir mes žinome, kad švinas yra visuomet žalingas, nėra kažkokios e, e, tinkamos švino normos. Toliau tas perdirbtas PVC gali atrodyti, kad perdirbimas yra sėkingas veiksmas. Ir vartotojai gali rinktis perdirbtą PVC, vien dėl to, kad jis yra perdirbtas, bet iš tikrųjų jie taip e, gaus produktą, kuriame bus daugiau švino, taigi tai yra nesažinga vartotojų atžvilgių. Ir trečias dalykas, reikia galvoti apie šiandien jau prieinamas alternatyvas. Ir, ir aš manau, kad e, mūsų šiai pozicijai reikia pritarti Europos parlamente. Martin Hoisek iš Renew frakcijos. Aš manau, kad e, Basas jau daug ką paaiškino. Gal komisija galėtų kažkaip kitaip viską suformuluoti. Gal reikia kalbėti ne apie perdirbtą PVC, bet apie PVC, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų. Gal tokia formuluoti mus patenkintų. Nes turiu tą pakartoti. Švin, uh, uh, nėra saugių švino dozių. galima jį mažinti, mažinti ir, e, ir reikia sumažinti iki nulio, nes švinas e, sukelia rimtų neurologinių problemų, ypač e, vaikuose. Ir mes matome, kad šiuo metu bandoma kažką daryti ta, su ta, PVC, kurios sudėtyje yra švino. Ir iš tikrųjų bandoma, iš tikrųjų mes turėsime tik tai daugiau rinkoje PVC užteršto švinu. Nes perdirbtame gali būti iki 2 procentų viso to gaminio svorio. Reikia čia kalbėti apie gamintojų atsakomybę, apie principą, kad teršėjas moka. Ir kad tie, kas gamina PVC su švinu, turi prisimti jiems tenkančią atsakomybę. Ir mes negalime leisti, kad žalingos e, cheminės medžiagos liktų mūsų gaminių cikle. Ir komisijos pateiktame plane negali būti jokių spragų, nes čia kalba eina ne vien apie žmonių sveikatą ir aplinką. Beje, šio pasiūlymo poveikis aplinkai nebuvo įvertintas, nebuvo uh, atliktas poveikio vertinimas, bet e, tai ir kenks ir žiedinės ekonomikos principams. Taigi šis pasiūlymas iš tikrųjų e, turi kur kas, turės rimtesnių padarinių. Jis ne tik pakenks mūsų aplinkai, bet ir sukels kitų problemų. Bet to kalba eina apie 15 metų laikotarpį. Tai yra nepaprastai ilgas laikas. Aleksandr Heibar, EPP frakcijos vardu tas. Dėkuoju ir mums yra labai svarbu, kad e, mūsų pozicija kiek įmanoma stipriau būtų pabrėžiama ir Europos komisija čia dėjo labai rimtus žingsnius. E, mes kalbame apie mokslinius e, metodus ir pasiūlytos išimtinės priemonės, kurios, kurios tiem, tiem, toms, tiems produktams, kuriuose yra PFC padidintas kiekis. Uh, mūsų komitete jam, e, ta, e, jam buvo e, pritarta ir, kaip jau buvo sakyta, reikia, rizikos, buvo atliktas rizikos įvertinimas ir tai nebuvo didelė problema. Kitaip, jeigu šitas PVC būtų neperdirbamas, tai jis būtų sudeginamas arba būtų savartinė. Mes kalbame apie žiedinės ekonomikos principą ir perdirbimą. Ir taip pat mūsų komitetas pasisako už ekonominę analizę. Ir taip pat teigia, jog pakartotinai panaudotas PVC E, turėtų, e, jo, jo numatyta e, ribinė vertė turėtų būti 0,1 procento plus 100 procentų plastiko, kai mes žinome, kad dann einschalten und einmal logisch nach. Manau, kad mes turime logiškai pagalvoti apie tai, ką, kiek tai reiškia tas 0,1 procento ir e, tos žalos nebuvimas, kurios nepatirtų žmonės. Ypač mes kalbame apie e, tai, kad komisijos e, pasiūlymas yra geras kompromisas ir mes jam pritarėme ir norėtume, e, norėjome daugiau padiskutuoti apie tai, tai buvo neįmanoma, todėl atmesim. Yeah, thank you. Ponas uh, Bernuo, aš negaliu pritarti šiam prieštaravimui ir aš nepritariu da, m, pateiktam argumentui, aš pritariu 24 valstybėms REACH komitete. Jie nusprendė, kad šio pasiūlymo reikia ir komisija reikia suteikti ją reikalingo laiko, reikia perdėpti PVC. Pe Mano galva, šie, patikint šios prieštaravimas, buvo padaryti du klaidingi pareiškimai. Pirmiausia, buvo pasakyta, kad perdirbto PVC žymėjimas kaip perdirbto prieštarauja ryč reglamento nuostatoms. Tai yra netiesa, nes dokumente yra nurodyta, kad būtina yra atskirti perdirbtą PVC nuo neperdirbto naujai pagaminto PVC. Ir mes jau žinome, kad buvo panaši situacija su kadmiu. Antra, rezoliucijoje teigiama, kad perdirbant PVC galima būtų kažkaip išimti šviną iš PVC ir kad technolog tokios technologijos jau egzistuoja. Tačiau duomenų apie tokias technologijas iš tikrųjų nėra. Yra keli bandomieji projektai. Tačiau komercinė, e, ko, komercinėme pasaulyje įmonės dar neturės prieigų prie šių e, technologijų. Ir REK komitetas nusprendė, kad e, reikia sugriežtinti dešvino apribojimą, reikia taikyti išlygas, tol kol bus pan, surastos švino alternatyvos. Nes e, da, perdirbant e, da, taip kaip siūloma PVC, kil, e, kiltų žala aplinkai. Aš abejoju, kad jūs iš tikrųjų norėtum, norėtumėte iš tikrųjų deginti tą PVC. O būtent taip ir nutiks, jeigu Europos parlamentas patvirtins šį prieštaravimą. Jūs spręsdami vieną aplinkos pro, aplinkosaugos problemą sukursite kitokią, kuri bus dar pavangesnė. Dėkoju. Dabar komisijai suteiksiu žodį komisijoje Fliue, ponui Fliue, kad jis apibendrintų diskusiją. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai. Europoje pagaminta, pagaminama pusseptintos tonos, milijonų tonų PVC. Ir kiekvienais metais apie 750 tūkstančių tonų PVC atliekų yra perdirbima. 20 procentų PVC neturi savo sutityje švino junginių, nes Europoje draudžiama naudoti šviną PVC nuo 2016 metų čia kalba eina apie PVC su švinu, kuris buvo importuotas anksčiau. Ir anksčiau toks PVC su švinu buvo naudojamas Europos Sąjungoje. Siūloma uždrausti E, naudoti šviną PVC gaminiuose ir negalima taip pat rinkoje naudoti PVC e, gaminių, kuriuose, kurių sudėtyje yra daugiau nei 0,1 procentas e, švino. Be to yra numatytos nuostatos skirtos kartotiniu naudojimam PVC, tai yra aktualus statybų pramoniai ir perdirbto PVC gaminiai turi būti padengti PVC be švino sluoksnių, kad galima būtų apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Kodėl mes siūlome perdirbti PVC? PVC perdirbimas yra buvęs veiksmingas būdas užkirsti kelią švinui patekti į aplinką, nes taip e, nebus savartinuose atsikratoma PVC. Akiv, mes neturime dėl cheminio perdirbimo, PVC perdirbimo technologijos, kurią galima būtų naudoti pramoninių būdų. Kol kas visos tos technologijos yra tik tai bandymų stadijoje. Ir ta išlyga leis mums išlaukti tol, kol mes turėsime e, geresnės e, atliekų tvarkymo ir švino ištraukimo technolo, išlikų technologijas. Mes e, manome, kad ši priemonė padės mums sumažinti šviną gaminiuose, kurie yra gaminami iš perdvirto PVC, ypač ilgesnėje pers, per ilgesnį laikotarpį, ilgesnį laikotarpį perspektyvoje. Jei bus atsisakyta šios išlygos iš siūlomos priemonės, neleis perdirbti 675 tūkstančių tonų PVC ir reikės visą tą PVC išmesti kaip atliekas. Ir arba jis bus deginamas, arba laidojamas savartynuose. Mes turime suprasti, kad taip padidės švino, kuris patenka į aplinką, nes deginimo renginiuose bus deginamas PVC su švinu. Ir mes manome, kad būtent de, per deginimą daugiausia švino patenka į aplinką. Prieštaravimas šiai, šiam pasiūlymui leis ir toliau importuoti nekontroliuojamai PVC su švinu į ES, tuomet, kai Europos pramonė nuo 2016 metų gamina PVC be švino. Mes manome, kad šį siūlomo priemonė ir joje numatytos išlygos visiškai atitinka ryčio reglamento tikslus ir numato deramą pusiausvyrą tarp sveikatos apsaugos ir aplinkos saugos. Ir taip pat skatina perdirbimą ir pakartotinį žiedinį PVC naudojimą. Mes išklausime jūsų argumentus Išgirdome taip pat ir jūsų užsakytas, ką tai dabar pastabas, bet mes manome, kad ši siūloma priemonė yra subalansuota. Ji parengta beje po penkių metų e, svarstymų. Be abejo, Europos parlamentas gali išsakyti prieštaravimą, tai yra jūsų teisė, tačiau yra visiškai neaišku, kada galima bus parengti naują priemonę, kurią galėtų pritarti valstybė narių kvalifikuota balsų dauguma ir Europos parlamentas. 24 valstybių narių. Uh, uh, REACH. Ryš komitete 24 valstybės narės pritarė šiai priemonės ir žvelgdamos į atitinkamą komiteto pateiktą nuomonę. Tai tiek. Uh, e- Dėkuoju. Dabar mes balsuosime rytoj dėl uh, šito pasiūlymo ir uh, plenarinė sesijoje, jeigu patvirtinsime rytoj, tai balsuosime plenarinė sesijoje. Dėkuoju už šiandieną. Rytoj pratęsime darbą, o koordinatorių posėdis prasideda po dviejų minučių. Koordinatorių prašau pasilikti.